Mesdames et messieurs, nous allons commencer. Gerbiami kolegos, pradėsim posėdį. Nous, nous sommes lundi, donc pas trop nombreux. Pirmadienis, todėl mūsų nėra labai daug, kaip ir kiekvieną pirmadienį paprastai. Sveikinu visus susirinkusius. Pradedame posėdį nuo darbo tvarkės tvirtinimo. Turime pasakyti, kad Mūsų darbo tvarkė šiek tiek pakeista. Kolega Kašmanas šiandien negali pristatyti savo požiūrio 15.45, kaip numatyta, dėl kotonų antrosios peržiūros, nes dabar jis yra lėktuve ir vyksta kas, pas mus. Jis prašė, kad jo klausimas svarstytume paskutinį. Taigi svarstysime 18 val. ar šiek tiek anksčiau, kai iškirsime komisarės Georgievos ir FAO direktoriaus pasisakymą ir ačiū jiems, nes jie sutiko su tokiu darbo tarkės pertvarkymu. Ar norėtumėt pakomentuoti, ar galbūt e, išsakyti kokią pastabą dėl pakeistos darbo tarkės? Tad darbo tarkė laikysime patvirtintą su pakeitimais. Jūs taip pat gavote gruodžio 17-18 dienos protokolus, jeigu turite pastabų dėl protokolų Galite pasakyti sekretoriatui apie tai iki posėdžio pabaigos šiandien. Priešingų atveju e, protokolai bus patvirtinti tokie, kokie jie yra dabar. Taip pat esate gavę rekomendacijas ir priimtus sprendimus, kurie buvo priimti 13 metų e, sausio 22 dieną koordinatorių posėdėje. Jeigu turite pastabų, vėlgi praneškite apie tai sekretoriatui iki posėdžių pabaigos, jeigu ne, tie rezultatai irgi bus patvirtinti tokie, kokie yra. Graži telefono muzika, sako pirmininkė. Neturiu jokių ypatingų pranešimų, tad pereisime prie kito darbo tvarkės klausimo. Atsiprašau, sako pirmininkė, stringa kalba, e, todėl, e, kad atvykau iš tolimos kelionės ir laiko klausimas yra, laiko, laikas yra dar man neįprastas. Ar komisija turėtų kokiu nors pastabų? Regis ne. E, ponas Peter Kreig neturi jokių pastabų. Ne. Mes gavome e, klausimą iš kolegos Ricardo Cortės Lastra, kurį reikia išduoti komisijai. Jo tekstą to klausimo rasite savo dokumento aplankuose. Ar kolega Cortės Lastra norėtų pasisakyti? Ne. Ar Europos komisija turi atsakymą į užduotą klausimą? Žodis komisijai. Oh, from... Labadiena, aš esu Matijas Altman iš komisijos e, privataus sektoriaus vystimosi skyriaus. Dėkuoju už jūsų klausimą. Iš pradžių norėčiau pasakyti, kad komisija yra pasirengusi e, toliau plėtoti mūsų tvarios prekybos politikos priemonės susijusias su įmonių socialinės atsakomybės sritimi, bei taip pat su vystimosi politika. Kalbant apie prekybą, tikriausiai prisimenate, kad mes esame įsipareigoję remti sąžiningą prekybą, užtikrinti tvarumą ir praėjusiu metu komunikatas dėl prekybos augimo ir plėtros egzistuoja, taip pat turime ir kitų įsipareigojimų, pavyzdžiui, remti sąžiningą prekybą ir etinio draudimo sistemas viešojo, viešosios prekybos srityje. Ir žinoma, tikriausiai svarbiausia jūsų klausimo dalis yra susijusi su mūsų darbo tvarkė pokyčiams. Uh, Tai mūsų naujausias komunikatas, mes pabrėžėme tvarios, tvaraus žemės ūkio svarbą. Žinoma, čia įtrauksime paramą sąžininkai priekybai, kadangi suprantame, pripažįstame šiame komunikate mažų ūkių svarbą. Ir manau, tai taip pat siejasi su tuo, ko jūs siekiate siekdami užtikrinti sąžininką priekybą. Antra jūsų klausimo dalis susijusi su tuo, kiek Europos komisija remia sąžininką priekybą ir ją skatina. Manau, jog Europos Sąjungoje e, plėtodami savo vystomojo bendradarbiavimo priemonės mes įtraukėme tiek vietos bendruomenės, tiek vietos institucijas. Ir tai yra labai svarbu sąžiningos priekybos organizacijoms pačioje Europos Sąjungoje gyvendinant projektus, e, siekiančius didinti e, suvokimą šios ryties, taip pat plėtojančių šviečiamąją veiklą. Ir manau, jog mes naudojamės šiais instrumentais, siekdami skatinti sąžiningą priekybą ES. Kaip jau sakiau anksčiau, mes taip pat naudojamės ir savo galimybėmis kartu su valstybėmis narėmis, siekdami įgyvendinti socialius etinius kriterijus, uh, tvarios gamybos srityje per viešojo pirkimo procedūras, siekdami užtikrinti sąžininkos prekybos standartus, e, kas, pavyzdžiui, yra vienas iš reikalavimų. Arba toks reikalavimas, kurį reikėtų apsvarstyti viešosioms e, valdžios institucijoms, vykdant viešojo pirkimo procedūras šioje srityje. Kita jūsų klausimo dalis yra susijusi su pasikeitimu darbo tvarkė. Čia iš tikrųjų mes turime sieki glaudžiau bendradarbiauti su privačiu sektoriumi vystimosi srityje. Ir manau, jog sąžininga priekyba yra puikus modelis įtraukiant privatų į sektorių. Tai yra partnerystė tarp gamintojų pietuose ir vartotojų šiaurėje. Abi šios pusės atstovauja privatų į sektorių ir manau, jog privatus sektorius gali atnešti teigiamų pasikeitimų vystimėsi ir tai labai atitinka mūsų pačių sieki glaudžiau dirbti su privačiu sektoriumi ir labiau sutelkti uh, E, sustiprinti privataus sektoriaus vaidmenį siekiančių tikslų. Ačiū. Merci beaucoup, monsieur Cortés Lastra. Dėkui, kolega Cortés Lastra, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti Europos komisijos atstovams už atsakymą ir norėčiau paprašyti, kad visose ES komisijose būtų atkreipiamas dėmesys į sąžiningą prekybą. Aš manau, kad netrukus išgirdėsime FAO atstovų pasisakymą apie tai, kaip kovojama su badu pasaulyje. Ir čia mes kalbame ne tik apie produktų kiekį, kiek galime pagaminti, būtina kalbėti apie tai, kaip tuos produktus patiekti ten, kur jie reikalingi. Yra tokių dalykų, tokių produktų, kurie galėtų tarnauti kaip pavyzdys sąžininkai prekybai. Komisija turėtų imtis visų priemonių, kad tie produktai pasiektų savo adresatą, ir kad būtų tinkamai padedama plėtojamam žemės ūkiui pagalba gaunančiose šalyse. Komisija visose e, politikose turėtų įtraukti sąžiningą prekybą. Tai yra labai svarbus dalykas smulkiems ūkininkams. Tai būtų masto ekonomikos priemonė padėdant užsitikrintiems savo ateitį. Dėkui. Pirmininkė, ačiū. Ar Europos komisijos atstovai norėtų ką nors pridurti? Na, aš nesupratau šio klausimo, bet e, tikrai, jeigu išgirstume dar kažką iš jūsų, ar jūs kalbėjote apie tai, kad mes turėtume apsvarstyti tai, ką jūs darote savo darbe? Aš neturėčiau daugiau ką papildyti. Merci beaucoup. Ačiū. Kitas darbo atvarkis klausimas. Dabar, man atrodo, jau išėjo darbuotojai atsivesti komisarės Georgievos. Kitas darbo tvarkės klausimas. Dabar bus svarstomas. Komisarė Georgieva turėtų netrukus jau atvykti į mūsų posėdį. Turėtume jo šiek tiek palaukti, nes jis šiuo metu yra pakeliui į mūsų posėdį. Je sais plus où on fait l'info. Ah oui, là. Vous avez une question? Ok. Turite klausimą? Ah, elle n'est pas encore là. Elle n'est pas encore là. Komisarė Georgieva dar kol kas neatvyko, tai jeigu ponas Dieva turi klausimą, pats laikas jį užduoti. Aš labai susidomėjau tuo, ką Jūs kalbėjote apie sąžiningą prekybą ir kaip reikėtų įtraukti privatų sektorių, užtikrinant sąžiningos prekybos priemonės. Kaipgi komisija uh, įtrauks visas sąžininkos priekybos įmonės visose 27 valstybėse narėse. Kaip šios įmonės žino arba nežino, kad tokia yra ES politika? Ar jūs kiekvienai atskirai įmoniai pasakote, sakykime, vykdančiai savo veiklą Belgijoje, Olandijoje, Indijoje, Džekartoje ar dar kur nors, kad būtent taip reikėtų vykdyti savo veiklą? Kaip jūs perdodate tai privačiam sektoriui pačioje ES? Labai ačiū šį klausimą. Na, pirmiausia, sąžininka priekyba ir kitos etinių standartų sistemos yra savanoriškos. Mes niekam neliepiame laikytis kokio nors standarto ir neverčiame e, to taikyti. Kaip jau sakiau, tai yra savanoriška sistema. Taigi, kaip jau sakiau, mes e, galime padėti tiems, kurie dirba, veikia šioje sistemoje, veikti veiksmingiau. Uh, Pavyzdžiui, mes taikome įvairiausias subsidijų programas, e, kaip jau minėjau, e, kelias programas ir pavyzdžiui, Indijoje mes taip pat teikiame lėšas e, pagal šią programą ir Indijos sąžiningos prekybos organizacijos gali pasinaudoti tomis lėšomis. Bet ne mes įmonėms tai sakome, tai yra pačios organizacijos, kurios perdada šią informaciją įmonėms. Uh, Toje sistemoje yra tam tikras pluralizmas. Mes negalime remti vieno standarto ir sakyti įmonėms, kad jūs turite taikyti šį standartą. Mes turime būti atviri visiems. Štai kodėl sąžininka priekyba yra judėjimas. Jame dalyvauja įvairiausi veikėjai. Ir mūsų parama turėtų būti atvira jiems visiems. Ir tada jie gali uh, taikyti savo sąžiningos prekybos modelį. Nėra vienintelio tokio modelio, tai yra įvairiausių skirtingų standartų ir požiūrių į sąžiningą prekybą įvairovė. Mes remiame visus juos, o jie patys turi rasti savo partnerius privačiame sektoriuje. Merci beaucoup. Ačiū. Kai dėl kitų darbo tvarkės klausimo, džiugu, kad ponia Kristalina Georgieva vėl atvyko į mūsų posėdį. Net jeigu konkrečios aplinkybės yra labai nepalankios e, vizitui, mes kalbame apie Malio krizę, krizę Sirijoje, ir kai dėl Sirijos vilties yra maža, jeigu taip galima sakyti. Pone Georgieva, jūsų neseno vizito metu gruodį mūsų komitete jūs jau kalbėjote apie krizę Malyje ir Sirijoje, kai dėl Malio jūs išreiškėte savo susirūpinimą, kadangi politinė krizė ten buvo labai gili, augo ekstremizmas Malio visuomenėje ir taip pat aiškėjo, kad karinė intervencija tampa neišvengiama. E, paskui žinome, kas įvyko, žinome, kad karinės intervencijos ėmėsi Prancūzijos kariuomenė, buvo e, panaudota E, Afrikos vadovaujama tarptautinė paramos misija pavadinimu MISMA ir taip pat buvo įsteigta Europos mokymo ir patarimų misija, konsultacinė misija Malio kariuomeniai. E, mes turime nedaug naujienų apie tai, kaip veikia praktikoje visos šios iniciatyvos ir kaip jos veikia pažeidžiamiausių Malio gyventojų kasdienybę. Jūs neseniai lankėtės tose šalyse ir mums iš tikrųjų labai nekantru išgirsti Ką Jūs manote apie humanitarinę situaciją mūsų paminėtose zonose, kai dėl Sirijos praėjo praktiškai dviejai metai nuo to smurto protrukio ir matome, kad tampa vis labiau neaišku, kaip šaliai išbristi iš krizės, o tuo tarpu žuvo daugybė Sirijos gyventojų ir kitų žmonių. E, nacionalinė Sirijos taryba, pagrindinė opozicijos jėga, sakosi atsisakanti bet kokio dialogo su Bašaro Lasado režimu tai turi vis mažiau palankių, palankų poveikį regiono stabilumui, kaip tą rodo praėjusią savaitę įvykęs sprogimas pasienyje tarp Turkijos ir Sirijos. Mes su didžiuliu susidomėjimu išklausysime jūsų analizės apie tą kontekstą, koks yra susiklostęs, kur labai nelengvai dirba humanitarinės pagalbos teikėjai, siekdami suteikti tą pagalbą tiems, kuri, e, kuriems ji labiausiai reikalinga. Žodis jums, ponė komisarė. Merci, Madame Strifler. Ačiū, ponė Strifler. Um, uh, uh, Dėkuoju Jums už uh, galimybę pranešti Jums apie tai, kas vyksta Malyje ir Sirijoje, nes per labai trumpą laiką situacija iš esmės pasikeitė vienoje šalyje į gerąją pusę, kitoje į blogąją pusę. Taigi, pirmiausia, papasakosiu Jums apie teigiamus poslinkius, nepaisant to, kad situacija Malėje vis dar tebelieka labai sudėtinga. Po to, kai lankiausi jūsų komitete, po apsilankimo Malėje, nerimavau dėl to, kad situacija Malio šiaurėje tikrai buvo labai sudėtinga. Ir Malija, ir kamininėse šalise situacija tikrai tapo labai įtempta. Ir mm, aš džiaugiuosi, kad Prancūzija nusprendė įsikišti. Ir sausio 22 valand, dieną aš lankiausi Malėje tam, kad savo akimis pamatyčiau, kokios yra realios žmonių uh, reikmes, kokios kokia yra realiai situacija. Ir taip pat aš buvau susitikusi su Malio pabėgėliais. Malio laikinai einantis pareigas ministras pirmininkas yra atvykęs dabar į Briuselį, aš buvau su juo trumpai susitikus. Ir kiek aš suprantu, šalis žengė svarbų žingsnį į priekį. Maliui pavyko surinkti rinkimus ir pradėti žengti demokratijos keliu ir karinėmis priemonėmis taip pat buvo stabilizuota situacija ir Malio šiaurėje. Taigi trumpai papasakosiu Jums apie tai, kaip uh, Aš vertinčiau dabar susiklošiusią humanitarnę padėtį Malyje ir taip pat leisti pristatyti jums um, nuomonę apie tai, kaip galim, kokiu poslinkiu galime tikėtis ateityje. Situacija Malyje taip išlieka labai dramatiška. Malis išgyvena vieną krizę, kuri yra kelių krizų iš tikrųjų da, sankaupa socialinė, ekonominė krize. Nuo, jų, nuo šių krizių kenčia pažeidžiamiausias visuomenės grupės - vaikai, moteris. Ir dėl konflikto nemažai pabėgėlių atsidūrė, atsidūrė kaiminėse šalyse. 67 pa, uh, tūkstančiai žmonių atsidūrė e, kaminės išlėse, o 227 tūkstančiai turėjo persikrustyti į Malio pietus. Nuo sausio 11 dienos e, perkeltų asmenų skaičius e, padidėjo, tačiau nedaug. Ne, ne, ne 22 tūkstančiai pabėgėlių buvo registruoti. iki e, sausio, po sausio 11 ir, ir 14 tūkstančių perkeltųjų asmenų buvo registruota. Man atrodo, kad dar yra žmonių, kurie yra priversti palikti savo namus, tačiau jų skaičius nebėra toks didelis kaip anksčiau. Tačiau mus neramina tai, kad mums dar nėra žinoma, koks bus galutinės perkeltų, perkeltų asmenų skaičius. Ir mes nežinome, ar galima tikėtis dar kokiu nors įvykiu, kurie paskatins žmonės uh, persikelti kitur, ar tai gali būti kažkokie uh, konfliktai tarp uh, tam tikrų grupių, arba gali atsitikti taip, kad žmonės norės sugrįžti į savo gimtinė ir dėl to gali pablogėti humanitarnė situacija Malio šiaurėje. Bet mes žinome tris dalykus. Pirmiausia, pagrindinė problema tebėra prieiga prie Malio šiaurės. Aš lankiausi Malėje sausio 22 dieną ir tuomet mes raginome suteikti galimybę humanitarinėms organizacijoms e, pasiekti Malio šiaurę ir iš tikrųjų situacija šiek tiek pagerėjo, tačiau reikia dar daug ką tobulinti ir tai turi būti prioritetinis klausimas, ypač šiaurėje. Antra, mes žinome, kad atsiranda ir naujų tendencijų. Pavyzdžiui, dabar naudojami yra sprokstamieji įtaisai, kurie dažnai e, naudojami norint pakengti e, tiems, kas teikia humanitarnę pagalbą. Ir svarbu yra nepamiršti tai, kad situacija yra sudėtinga ir Malio pietuose ir kaiminėse e, regionuose. Taigi, ką šiuo metu daro ES? Trumpai jums priminsiu. Taigi, komisija yra e, stambiausia humanitarnės pagalbos teikėja. Iki šiol suteikta mūsų humanitarinė pagalba sudaro 93 milijonus eurų Iš jų yra 15 milijonų skirta skubiai pagalbai iš mūsų humanitarnės pagalbos fondų ir kitas lėšas gavome iš ECO fondų. Ir rytoj mes dar paskelbsime, kad mes ketiname patei, suteikti dar papildomos pagalbos už 22 milijonus eurų. Ir gali būti taip, kad mes turėsime surasti ir dar daugiau išteklių per ateinančius mėnesius. Norėčiau paprašyti jūsų paramos e, tam, kad mes galėtume pasinaudoti lėšas iš skubios pagalbos fondo, nes šių lėšų mums tikrai reikės. Taigi, ką mes veikiame šalyje? Mes stengiamės e, patenkinti pabėgėlių poreikius Burkin... Burkinoje Malyje. Nigerija. Mes norime taip pat užtikrinti, kad Malio šiaurėje būtų teikiamos pagrindinės e, paslaugos, nors dažnai jas tenka labai sudėtingomis sąlygomis. 80 procentų visų mūsų pagalbos centrų e, Malėje tebe veikia, nepaisant tai, kad situacija yra labai sudėtinga. Antra, mes norime, kad nebūtų nutrauktas vandens tiekimas Tumbuktu. Uh, Be to mes teikiame pagalbą maistų 500 tūkstančių žmonėms šiaurės, e, Malio šiaurėje. Taip pat teikiame pagalbą perkeltiems asmenims, kurie atsidūrė Malio pietuose. Ir paskutinis, e, bet nemažiau tai svarbus dalykas yra tai, kad mes tengiamės kovoti su ne, nepakankama mytyba. Uh, 80 procentų visų vaikų kenčia nuo nepakankamos mytybos ir mūsų pagalba yra labai naudinga, nes mes bendarbiavome ir su Rudonuoju kryžiumi, ir, ir su jungtinėmis tautomis šiuo klausimu. Ir visuomet pasisakome už tai, kad būtina teikti didesnį humanitarnę pagalbą Maliui. Ko galima tikėtis ateityje? Toliau mes turėsime užtikrinti, kad e, būtų sklandžiai pereita prie rekonstrukcijos ir prie e, valdymo, valdžios struktūrų atkūrimo e, šiaurėje. Apie tai kalbėjome praeitą savaitę Dublinė su ministrais. Andrės Pybalks, mano kolega, jau paskelbė, kad mes mes pradėsime teikti visumą pagalbą Maliui, tam turime 250 milijonų eurų. Ta darysime su sąlyga, jog Malis tenksis visomis išgalimis atkurti valstybės struktūras. O tam pirmiausia reikėtų pradėti teikti viešasias paslaugas pagrindinėse miestuose. Šių paslaugų tiekimas buvo nutrauktas gan dramatiškai tuomet, kai valdžia buvo į savo rankas buvo paėmę ekstremistai. Mes taip pat galime skirti 20 milijonų iš stabilumo priemonės ir šios lėšos bus skirtos e, vietos valdžios e, institucijoms tam, kad jos galėtų atkurti savo pagrindinės struktūras. Kartu su pono Pybalks mes norime susijęti atkūrimo pastangas su lėšomis iš vystimo fondo. Ir norime tai, bendradarbiaudami su tarptautinėmis organizacijomis, paspartinti pas, atkūrimo procesą. Tai jau darėme dramblio kaulo e, krante. Mes tengiamės e, sukurti tam tikrą tiltą tarp e, pagalbos, tiltą, kuris padėtų mums perėti nuo pagalbos teikimo prie atkūrimo. Jūs tikriausiai girdėjote ir apie tai, jog pažydinėjimas žmogaus teisės Malėje, kad dažnai e, žmonės yra žudomi dėl keršto. Apie tai man papasakojo Malio pareigūnai. Ir aš, kad bendraudama su Malio ministru pirmininku, sakiau, kad ES yra pasirengusi padėti Maliui užkirsti kelią etiniams konfliktams, ypač Malio šiaurėje. Tie iš jūsų, kas e, žino, kas vyksta Malėje, aš apie tai sužinojau tik tenai nuvykus, žinau, žinote, kad, e, kad e, egzistuoja daug įtampos tarp šiaurės ir pietų, tarp įvairių tautinių bendruomenių ir dėl to gali kilti nemažai įtampos, nemažai konfliktų. Todėl būtina yra daryti viską, kad užkirstume kelią tokiems susidūrimams. Ir šiaurėje iš tikrųjų buvo padaryta daug baisų dalykų, tačiau tai nereiškia, kad pietuose gyventi žmonės turėtų imtis tų pačių veiksmų. Mes Europoje galime didžiuotis tuo, kad mes atgimės e, laikydamėsi tarptautinės teisės normų ir kad mes galime padėti Maliui rinkti savo kariuomenę. Ir mes akcentuojame tai, kad labai svarbu yra ne, rengiant kari, kariuomenės pareigūnus užtikrinti, kad jie mokėtų ne vien apginti savo piliečius, bet kad, kad galėtų juos gerbti, nepriklausomai nuo jų da, pažiūrų. Taigi mes tengiamės atkurti situaciją Malyje ir tikimės, kad da, Prancūzija labai atidžiai įvertins savo vaidmenį šalyje. Taip iš tikrųjų, Prancūzija pagerino situaciją, tačiau ji negali pasitraukti per nelik anksti, nes tai pakenktų stabilumui šalyje. Bet mes žinome, kad neįmanoma labai greitai įspręsti konfliktų, kurie da, turi ilgametę istoriją. Taigi susitaikymas tarp Malio pietų ir šiaurės bus labai ilgas. Ir mes ketiname ir toliau dirbti, dirbti Malėje. Jums yra žinoma, kad mes apskritai aktyviai dalyvaujame Sahelio regione ir mes manome, kad reikia numatyti ilgalaikę Sahelio regiono palaikymo strategiją. Ir mes be abejo tikimės, kad jūs parlamente e, pritarsite mūsų požiūriui, pritarsite mūsų ilgalaikiam įsitraukimui e, į Sahelio regioną. Dabar Sirija, tenai situacija pablogėjo nuo mūsų pastarojo susitikimo gruodžio 18 dieną. Kai praeitą kartą pas jūs lankiausi, mes kalbėjome apie tai, kad pabėgėlių skaičius sudarė 230 tūkstančių, sausio mėnesį šis skaičius pasikė jau 600 tūkstančių, o dabar jis jau sudaro 800 30 tūkstančių. Ir panašu, kad jei dabartinė tendencija nesikeis, tuomet netrukus pabėgėlių skaičius sudarys vieną milijoną. Ir tai be abejo kelia problemų tiek Sirijai, tiek kaimininėms šalims. Sirijoje dėl nesiliaujančio karo labai sunku yra teikti pagalbą žmonėms, kurie ir taip jau yra pavargę nuo karo veiksmų. Jūs matote šiame e, žemėlapyje, kur mes galime teikti pagalbą reguliariai, kur kars nuo karto galime patekti Ir taip pat matote vietas, į kurias mes tikrai negalime, kurių negalime pasiekti. Žalės spalva yra paminė, pažymėtos vietos, prie kurių e, prieiga yra gan ribota ir šios žalios teritorijos e, e, susitraukia geltona spalva yra pažymėti regionai, kur galime patekti kas nuo karto, o raudona ten, kur beveik negalime patekti. Taigi, iš esmės, Sirijos žmonės negauna tiek pagalbos, kiek jiems, yra, kiek jiems jos reikėtų ir dėl to žmonės yra priversti bėgti iš Sirijos. Ir aš noriu Jums pasakyti tai, kas yra akivaizdu šio žemėlapio. Situacija yra labai sudėtinga, tačiau pagalba yra teikiama. Kartais galima išgirsti tai, kad pagalba yra teikiama tik tai regionuose, kurių, kuriuos kontroliuoja vyriausybė, bet tai yra netiesa. Norėčiau pateikti Jums trys pavyzdžius, kurie parodys, kaip mums pavyko finansuoti uh, humanitarinės pagalbos teikimą Sirijos šiaurėje, tai yra ten, kur uh, situaciją kontroliuoja uh, sukilėliai. Sausio 21 dieną mes sugebėjome pateikti pagalbą Holmes uh, miesto regione. Taip pat mums pavyko pasiekti ir Alepo miesto prieigas. Mes skubėjome tenai nusiųsti 20 tūkstančių paklodžių, 2000, 2000 palapinių. Ir Taip pat nusintėme pagalbos, e, pagalbos siuntinį į kitus regionus. Vasario 16 dieną mes e, nusintėme pagal, būtiniausią pagal, pagalbą 6 tūkstančiams e, perkeltųjų asmenų. Alepo regione ir taip pat ketiname šią pagalbą didinti. Mes taip pat finansuojame nevyriausybinių organizacijų e, veiklą. Šios organizacijos padeda 15 tūkstančių žmonių, kurie yra prisiglaudę e, stovyklo, stovykloje prie Sirijos ir Turkijos sienos. Ir jei kaiminės šalės e, bendradarbiaus su mumis, o tai yra dalykas, kurio negalima tikėtis savame, tuomet galėsime padidinti savo teikimą pagalbą. Taip pat bendradarbiavome su Jordanija, Turkija ir, e, ir Libanu. Praeitą savaitę aš buvau sustikus su Turkijos uh, E, ministrus atsakingus už šeimos ir socialinius reikalus. Ir mes kalbėjome apie tai, kaip mes galėtume bendromis jėgomis pagerinti, e, sustiprinti e, teikiamą humanitarnę pagalbą. Mes kalbėjome apie tai, kad pavyzdžiui Europa galėtų finansuoti pabėgėlių stovyklą, bet tuomet mes taip pat turėtume turėti savo pagalbos teikimo kanalus. Tai reiškia, kad tenai, toje stovykloje galėtų veikti tos nevyriausybinės organizacijos, su kuriomis mes galime bendradarbiauti. Šį beitą sugebėjome pa pasiekti ir konferencijoje, kuri vyko Kuveitė. Tenai buvo susitarta dėl pusantro milijardo pagalbos, kuri turėtų būti teikiama per ateinantį pusmetį. Aš kalbu, kad šį beitą sugebėjome pasiekti dėl to, kad susitrėmė tik e, dėl pusantro milijardo. Ir tai nėra visiška sėkmė, nėra visiškai mūsų patenkinantis rezultatas, kadangi iš esmės reikia siekti politin, politinio sprendimo. ES pažadėjo skirti 272 milijonus e, eurų. Tai tai buvo di didžiausia pažadėta suma. Europos komisija e, sugebėjo susitarti su e, valstybėmis narimis. Ypač svariai prie šios pagalbos prisidėjo Junktinė karalystė, Italija, Niderlandai ir Švedija. Ir ši pagalba papildys jau mūsų suteik, e, jau mūsų suteiktos 323 milijonus. Ir mes jau skiriame Sirijai 600 milijonų ir tai dar nėra pabaiga. Po pusmečio vėl kalbėsime apie tai, kad Sirijai teikiamą pagalbą reikia didinti. Ir baigdama savo pasisakymą apie Siriją, aš norėčiau pasakyti vieną labai svarbų, bet kartu ir labai kritišką dalyką. Reikia daryti viską, kad nebūtų politizuojamas humanitarnės pagalbos teikimo klausimas. Humanitarnė pagalba Sirijoje, Sirijai yra teikiama, bet jei konflikto šalis manys, kad mes palaikome vieną ar kitą pusę, tuomet situacija tikrai pablogės. Tai reiškia, kad mes turime labai atsargiai vertinti tai, ką sakome labai atsargiai turime elgtis. Negalime sakyti, kad gerai, jeigu remiame opoziciją, tuomet teiksime pagalbą tik tai tiems, kas remia opoziciją, arba atvirkščiai. Ne. Neutralumas ir nešališkumas. Štai kas yra mums reikalinga tam, kad mes galėtume išgelbėti kuo daugiau gyvybių Sirijoje. Tai yra labai svarbu. Panašu, kad politinėmis priemonėmis įspręsti situaciją šiuo metu uh, nėra įmanoma. Politika yra pasimetę ir šiuo metu mes galime tik tai teikti humanitarinę pagalbą. Ir tokiamis aplinkybėmis labai lengva būtų politizuoti humanitarnės pagalbos teikimą. Tai tikrai bus pražutinga, tai nepadės mums surasti politinio konflikto sprendimo nors mūsų rankos yra surištos ir dirbti nėra lengva, mes vis tiek galime dabar padėti žmonėms. Mūsų darbuotojai, ypač iš e, humanitarnės pagalbos, biuro, eko, daro viską, kad mes ir toliau teiktume pagalbą Sirijos žmonėms. Dėkuoju. Merci beaucoup, madame la commissaire. Ačiū, ponė komisarė. Dabar suteiksime žodį kolegoms esantiems šiame posėdėje. Pradėsiu nuo savęs. Noriu užduoti klausimą dėl padėties e, tų asmenų, kurie perkelti. Noriu užduoti klausimą apie jaunas tas merginas, kurios dažnai turi, yra privestos versis prostituciją, kad galėtų patenkinti savo šeimos ir savo pačių elementarius poreikius. O paskui norėčiau suteikti galimybę klausti dar dviems kolegoms. Ponas Bermanas nori klausti, prašau. Thank you very much. Labai ačiū komisijos narė Georgieva Kristalina už šį labai ryškų padėties Malėje ir Sirijoje apibūdinimą. Europos parlamentas gali būti tik ypač dėkingas ir žavėtis jūsų humanitarinė veikla. Ir mūsų vardu Malio ir Sirijos piliečių vardu. Mes taip pat labai didžiuojamės. Bet kaip matote, tai nėra lengvas klausimas. Siekiant išspręsti didžiulio nesaugumo klausimą Šiaurės Malyje. Norėčiau pasakyti kai ką apie Malį. Praėjusią savaitę aš buvau Vašingtone, kalbėjusi su daugeliu žmonių iš Pasaulio banko, taip pat susitikau su Džoniu Carsonu, Manau, jog jūs puikiai pažįstate jį. Jis dirba valstybės departamente Šiaurės Afrikos skyriuje ir jis visiškai pritarė tam, jog yra visiškai būtina atkurti valdymą Bamake, būtina išlaikyti šalies vientisumą, būtina tęsti karinės pastangas ir būtina toliau tęsti humanitarinius veiksmus. Ir žinoma, tai susijęti su tinkama plėtra, kuri suteiktų Maliui tinkamą perspektyvą ir nutrauktų šalies skaldimą. Tikrai nežinau, kiek jūsų analizė gali numatyti galimybę, kad netrukus bus įmanoma atkurti Bamako administravimą, valdymą Bamake. Na, galbūt tai nėra visiškai tiesiogiai susijęs su jūsų kompetencijos rytimi, bet jūs e, galbūt kalbėjote su e, dabartiniu ministru pirmininku, tikriausiai turite savo nuomonę. Aš labai tikiuosi, kad mes e, sugebėsime padėti Malio gyventojams organizuoti rinkimus 2013 metais, nes vystomosios pagalbos e, e, teikimo sąlyga yra ta, jog amerikiečiai negali skirti tokios paramos ir įstatymas jiems tai draudžia. Taip pat ir Europos Sąjunga susitarė su problemomis nesant valdysenos Malyje. Bet galbūt jūs taip pat galėtumėte atsakyti, jeigu norime kalbėti apie ryšį tarp plėtros ir paramos, visuomet galime ją ja, tą paramą teikti, jeigu vyksta vystimasis. Taigi vyksta tam tikri kariniai veiksmai. Al-Qaeda visuomet dalyvaudavo Šiaurės Afrikoje. E, Sahelyje ji vis dar aktyviai veikia, ją reikėtų tikrai pašalinti, bet jeigu lieka dar labai daug darbo, man tikrai kyla daug abejonių ir būkštavimų. Dar vienas klausimas, kolega Martinės Martinės klausė, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai trumpas klausimas, nes klausimų užduoti iš pradžių neketinau, tačiau norėčiau tarti keletą žodžių, kurie man atrodo bus svarbus. Šiandien vyko darbo pietus e, su jumis, ponia, ponas Giorens, aš pats, ponia Štrifler, e, dalyvavome tuose pietuose. Dalyvavo dar keletas parlamento narių. Ir aš manau, kad yra labai svarbu pasakyti, kad buvo jaučiamas pasitenkinimas, buvo pareikšta nemažai padėkos žodžių už tai, ką veikia Europos komisija šiuo klausimu. Tai yra svarbu. Kai kas iš mūsų neseniai grįžo iš Santo Domingo, Mišelė, mūsų komiteto pirmininkė ir aš pats, e, lankiausi tame regioninėme sustikime Afrikos karaibų šalių ir Europos šalių susitikime. Ten be kita ko buvo kalbama apie haičio problemą. šį klausimą mes aptarėme pakankamai detaliai ir mes su pasitenkinimu išgirdome sakant, labai iškalbingai sakant, va, pristatant apie tai, ką, ką veikia Europos komisija siektama padėti tai tolimai šaliai. Ir kai tokio šalimoj šaly išgirstami tokie padėko žodžiai, iš tikrųjų tai visada teikia malonumą. Tai atitinka tai, ką minėjo mūsų ambasadorius Sendomingė. E, jie ambasadoriai nebuvo labai entuziastingi, kai teko imtis veiksmų teikti ten pagalbą. Bet žinome, kad darbas vyksta. Ačiū Jums, ponė Georgija, už viską, ką e, nuveikėte šiais klausimais. Iš tikrųjų buvo labai džiugu išgirsti e, apie Jūsų darbą. Jis tikrai nelengvas ir jis tikrai nusipelno didžiulės padėkos žodžių. Mums džiugu, e, kai kalbama su pagarba apie tai, ką Europos komisija veikia siekdama padėti Haičiu. Tai yra iš tikrųjų labai teigiamas dalykas. Ačiū, gerbiami kolegos. Pirmininkė, dėkoju. Žodis poniai komisariai. Uh, with, uh... Pradedant nuo jūsų klausimų Tai labai rimta problema, kalbant apie perkeltų žmonės, jų stovyklas. Visuomet apsauga kelia problemų. Tie, kurie kenčia labiausiai, yra būtent moterys. Ir mes matome, kad daugelį stovyklų, kad ir kiek stengiamės dirbti, dėja vis tiek matome pavyzdžiui, kalbant apie Sirijos pabėgėlius, jog yra tekinamos jaunos mergaitės, netgi pardavinėjamos iš tokių stovyklų turtingiams žmonėms ir tekinamos. Žinoma, girdime istorijų ir apie prostituciją. Savo darbe visuomet siekiame finansuoti daugiau apsaugos priemonių, siekdami užtikrinti pažeidžiamų žmonių saugumą, pradedant nuo pačių stovyklų statymo ir baigiant balso suteikimu moteriamis. Ir kad ir kiek būtų sakoma, jog tai nekelia problemų, tai lieka problemomis. Mes privalome kalbėti apie tai atvirai. Ir geriausias būdas, kuriuo galime padėti moteriams stovyklose, yra sukuriant programas, leidžiančias moteriams gauti prasmingą darbą. Tai moteris, moteriams suteikia orumo, vertės, padaro jas labiau matomas. Kuomet Burkino Fasoje buvau susitikusi e, su atstovais kartu su prancūzijos ministru, kalbėjau apie tuaregų moteris. Ir būtent jos neša visą darbo naštą savo šeimose. Aš tai žinojau, bet nežinojau to, kad blogiausias dalykas, būnant stovyklose joms, yra tai, jog jos negali, dirbdamos, rodyti gero pavyzdžio mergaitėms. Taigi moteris, su kuriamis kalbėjausi, pasakė, padėkite mums, ne dėl to, kad padėtume, mums, padėtumėte mums pačioms, bet padėkite tam, kad galėtume išmokyti savo mergaitės dirbti, antraip jos ir toliau sėdės namuose savo visuomenėje. Taigi iš tikrųjų aš pažadėjau ir nematau kolegos, kuris kartu su manimi keliavo Kimas štai ten. Mes pažadėjome dirbti, kad būtų sukurta amatų gamyba stovyklose, rankdarbių gaminimas. Tai nėra sunku, tačiau tai gelbsti gyvenimus. Ir galiu pasakyti, kad tai kelia susirūpinimą visur. Dar vieną dalyką norėčiau pasakyti apie Malio pabėgėlius. Tai yra labai judų žmonės, keliaujantys žmonėms, jiems labai nesunku susipakuoti savo daiktus, gyvūnus ir keliauti. Taigi jie keliauja per sieną į Burkiną, skurdžią šalį, į Nigeriją, taip pat skurdžią šalį, į Mauritaniją, tai taip pat skurdžią šalis ir ką jie ten daro. Moraliai tai yra teisinga, mes jiems padedame, bet mes jiems padedame teikdami maistą, švietimą, medicininę priežiūrą. Bet taip pat siekiame, kad jie ten galėtų pasilikti Taigi, kuomet galvoju apie Malį, ir būtent tai mes šiandien aptarnėjome su savo komanda, yra ypač svarbu taikyti integruotą požiūrį, kad tie žmonės sugrįžtų, kad užtikrintume, kad pačiame Malyje sąlygos būtų tiek pat geros, kaip ir stovyklose. Taigi, šie du dalykai yra tokie, kai žmonės yra stovyklose, reikia užtikrinti jų orumą, ypatingą apsaugą labiausiai pažydžiamiausiams žmonėms, ypač moteriams. Tačiau tuo pat metu geriausias būdas e, reikėtų sukurti sąlygas tokiems žmonėms sugrįžti iš stovyklų, kad jie ten neužsibūtų per daug ilgai. Pone Bermanai, aš esu gana optimistiškai nusiteikusi. Manau, jog Liepa, Liepos 31 tikriausiai buvo nustatyta data, kuomet vyks rinkimai Malyje. Ir šie rinkimai bus gana sėkmingi, jie atneš pasitikėjimą šalyje. O sunkus darbas po rinkimų tęsis, reikės, kad e, po rinkimų būtų sukurtos e, gebančios institucijos visur. Tai nebuvo lengva. Malija perversmas padarė labai blogą įtaką prezidentas buvo nuverstas. Ir dabar yra nedidelė grupė pareigūnų, kurie vis dar turi gana didelę nelegalią valdžią. Ir žmonės plėšė vyriausybės biurus, deginami automobiliai. Žmonės buvę valdžioje dabar neteko valdžios ir jie neturi jokių perspektyvų. Ir kai aš klausiu žmonių, kasgi bus kitas Malio prezidentas, kasgi juo taps, kas yra akivaizdus vadovas, lyderis, neaišku. Taigi, labai svarbu, kad vyktų at, valdžios atkūrimas. Tačiau Turime galvoti apie tai, kaip apie sunkų ilgalaikį procesą. Reikės investuoti į valstybės kūrimą ir tai truks labai ilgai ir po rinkimų. Taip pat turime būti pasirengę ir tam, kad rinkimai atves į valdžią žmonės, kuriems reikės didesnės paramos, telkiant šalį. Kitaip tariant, mes nežinome, kas bus prezidentas, tačiau tikėtina, kad tokiam prezidentui reikės teikti ilgesnę paramą per ilgesnį laikotarpį. Norėčiau padėkoti už tai, už Haičio pripažinimą. Aš ten e, buvau švenčiant trečiasis metinės ir tikėjausi, kad e, viskas atrodys labai baisiai, nes žiniasklaidoje Haitis yra vaizduojamas labai neigiamai. Ir mano nustebimui viskas atrodo daug geriau. Na, galbūt mano lūkesčiai buvo per žemi, bet tikrai viskas buvo daug geriau negu tikėjausi. Dėl dviejų dalykų. Pirma, buvo padaryta daug daugiau darbo, atsikuriant po žemės drebėjimo, negu kad apie tai buvo pranešama iš 1,6 milijonų žmonių, kurie prarado namus, jau 1,2 milijonai žmonių jau gyvena namuose, ar tai būtų laikinas būstas, ar nuolatinis, taip pat gauna subsidijas. Antra, kartu su komisija vykdome labai gerą darbą, teikdami humanitarinę paramą. Ji pademonstravo, kokius rezultatus tai gali atnešti labai įspūdingai. Parlamentas patarė mums kreipti tai dėmesį. Ačiū Jums, mes taip ir padarėme. Ir dabar koksgi yra svarbiausias dalykas siekiant pasikeitimų? Na, kaip dažniausiai gyvenime, tai yra žmonės. Mes turime fantastišką ambasadorių, žmogų, kuris įdėjo visą savo širdį ir protą, dirbdamas Haityje. Mes turime fantastišką moterį atsakingą už mūsų humanitarnę programą. Jie dirba ranka rankon, atkurdami bendruomenės, vykdydami katastrofos padarinių šalinimo priemonės, siekdami, kad atskūrimą lydėtų švietimas, sveikatos priežiūra, kovojama su cholera. Prižiūrėjau projektą, aš tikrai buvau labai teigiamai paveikta. Kalbant apie donorus, juos reikia kaltinti, nes mes nuvykome turėdami labai daug pinigų, 10 milijonų dolerių šalyje, kuri neturi institucijų, apie kurias būtų galima kalbėti, kurios galėtų panaudoti tas lėšas. Ir žinoma, po trejų metų šios institucijos vis dar tebe kuriamos. Jos negali panaudoti 10 milijardų dolerių toje aplinkoje, taigi projektai nėra vykdomi taip greitai. Bet taip yra todėl, kad mes turėjome nerealius lūkesčius dėl to, ką reikėtų ten nuveikti. Labai lengva pasakyti doleriams, donorams, kad e, darbai nevyksta taip greitai, atšaukime finansavimą. Viskas nėra taip paprasta. Haityje yra projektų 30 metų, o ne 3 metams, jeigu mes norėtume tai vykdyti rimtai. On va continuer. Teisingai. Teskime, kolega Giorens norėtų klausti, prašom, kolega. Ačiū, ponė pirmininkė. Čia pasidžiaugti komisarės dalyvavimą mūsų posėdėje vystimusi komitete. Neturiu nieko pridėti prie to paveikslo, kurį jūs čia nupiešėte dėl padėties Malyje ir Sirijoje. Tačiau norėčiau pareikšti tam tikrą susirūpinimą. Pasiekta pažanga Malyje, siekiant atkurti stabilumą. E, buvo tokia greitai, viskas vyko taip greitai, kad dabar kyla klausimų, kas dabar bus. Ar išnyko tie teroristai nuo žemės paviršiaus, na, kurie ten pasieja buvo sumaišyti, aišku, kad ne, jie neišnyko e, man primena jau tą situ, šitą situaciją kitą. Pavyzdžiui, Afganistane buvo taip pat karinės operacijos vyko labai greitai, o paskui teroristai atsigavo, sustiprėjo ir paskui mums iškilo praktiškai neįveikiamų problemų ten. E, su šia situacija susijusi yra štai kokia. Mūsų e, ben, mūsų e, kolegos, dirbantis mums prie tų klausimų, gali patirti pavojų tokį, kad nebenorės kartu su mumis dirbti, sprendžiant tenykštės situacijas. Taip gali atsitikti. Norėčiau dar vieną komentarą pareikšti. Ir čia e, išklausiau jums skirtus, ponė komisarė, gražius žodžius, dėl to, kokia veiksminga yra jūsų teikiama pagalba. Bet prisiminkime dar tos įvykius. Mes matome, kaip iš tikrųjų realiai teikiama pagalba vietoje. Tas testas savotiškas buvo toks, reikia įrodyti mūsų institucijos nešališkumą, kad galėtume veikti ir kad būtumėm patikimi visoms konflikto pusėms. Sirijoje tai ypač aktualu. Tačiau tas, ta situacija yra panaši ir kitur. Ir aš manau, kad iš tikrųjų tai yra labai svarbus dalykas. Suprantu, kad ES viduje, ES užsienio politikos departamentai diskutuoja tarpusavį. Tačiau tas bendradarbiavimas yra taip pat ir ribotas. Jis ypač ribotas tampa tada, kai kyla pavojus šali, tam tikros valstybės nešališkumui. Ar jums atrodo, kad mano samprotavimas yra teisingas, ar mano paminėtos institucijos irgi šitaip žvelgia situaciją? Na ir paskutinis dalykas. Europa, e, Europos veiksmai krizės akivaizdoje dėja netitinka jos susikurtų e, įvaizdžių, ypač kai žvelgiame į daugiametę finansinę perspektyvą. Kitaip tariant, Europa pati kenkia savo reputacijai, nes jeigu nepavyks surinkti pakankamai lėšų ES lygių, valstybės narės yra atsakingos už daugiametę finansinę programą. Tai tuomet jūsų departamentas ir pono Pyvalks departamentas neteks svarbaus finansavimo ateityje. Ar tos pačios valstybės narios atsakingos už situaciją, kaip aš ją apibrėžiau, ar tos valstybės narės yra pasirengusius suintensyvinti savo pastangas, kad galėtų prisimti tinkamai tuos įsipareigojimus, kuriuos anksčiau yra davusios humanitariniais pagalbos rytyje. Kitaip tariant, ES lygmenių gali tekti kompensuoti e, tą lėšų trūkumą, kreipiantis valstybės narės ir paprašant iš jų įnešti papildomas pinigų sumas šiai pagalbai teikti. nes jūs galite veikti tų savo turimų lėšų dėka, o taip pat galite kreiptis ir 27 valstybės narės prašant papildomų lėšų. Mums dar reikia išteiškinti svarbų politinį klausimą, o būtent kaip valstybės narės elgsis, kad išlaikytų prisimtus įsipareigojimus, nes čia kalbam apie pasidalytos kompetencijos rytį. Neturi būti tokių, kurios bandytų sprukti išsisukinėti nuo tos atsakomybės. Mūsų komitetas yra įgaliotas, be kita ko, e, vykdyti parlamentinę kontrolę šiuo klausimu ir steigti politinės paskatas. Pirmininkė, ačiū žodis kolegai Dėva. Prašau. Thank you, <clears throat> Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labai dažnai mes e, girdime apie tai, ką Europos komisija nuveikia mūsų vardu ir kartais mes didžiuojamės tuo, ką veikia komisija. Ir tai, ką išgirdome šiandien iš jūsų, tai dar kartą parodo, jog mes sugebame teikti pagalbą žmonėms, kurie sidurė sudėtingoje padėtyje tiek Malija, tiek Sirijoje. Ir aš džiaugiuosi tuo, kad humanitarnės pagalbos tarnybos ir uh, komisijos narėjų atsakinga už humanitarnę pagalbą puikiai dirba tam, kad išgelbėtų pažeidžiamiausių mūsų žemėje žmonių gyvybės. Bet aš manau, kad mes holistiškai turėtume vertinti dabar susiklošiusią situaciją. Ir kai bandau holistiškai pažvelgti į įvykius, tuomet man kyla nemažai klausimų. Malėje, man atrodo, kad, kaip ir sakė panas Giorins, prasidėjęs ko gero sukilėlių sukilėlių naudojama, naudojamas partizaninis karas, kai sukilėliai smogė tai ten, tai šiandien. Ir man kilo natūralus klausimas, kaip galima būtų spręsti šias problemas. Ką galima daryti su tais kovotojais, kurie atvažiuoja iš dykumos, nuveikia savo juodą darbą ir po to vėl pabėga į dykumą. Tai kaipgi mes galėsime juos pagauti? Mes jau ilgą laiką e, esame įsitraukę į karą Afganistane. Ir mes jau išleidome 3700 eurų vienam Afganistano gyventojui. Ir jei atsižvelgsime į tai, kad bendrasis vidaus produktas Afganistane sudaro 600 e, JAV dolerių vienam gyventojui, suvoksime, kad tai yra didžiulė suma. Ir kai mes pasitrauksime iš Afganistano, tuomet e, viską perims talibanas. Taigi kila klausimas, kam mes apskritai įsitraukime į įvykius Afganistane. Taigi mes turime holistiškai įvertinti dabartinę padėtį. Mes išleidome didžiulės pinigų sumas Afganistane ir kągi mes sugebėjome pasiekti. Ką sugebėsime pasiekti Malyje, jei neturėsime holistinio požiūrio Be abejo, privalome elgtis e, tuomet, kai turime teikti pagalbą, bet kažtu reikia skatinti ir tuos, kas galėtų mums padėti atkurti taiką. O pažvelkime į Siriją. Mes tenai stengiamės padėti Sirijos gyventojams. Komisarė sakė, kad e, mes išleisime 600 milijonų eurų tam, kad padėtume Sirijos, gyven, Sirijos gyventojams. Bet leiskite paklausti, ką veikia arabų pasaulio šalis - Kataras, Saudo Arabija, Kuveitas - turtingiausios pasaulio šalis. Kodėl jos neteikia humanitarnės pagalbos? Kodėl Europos mokesčių mokėtojai yra, turi už viską mokėti? Ir aš norėčiau išgirsti atsakymą iš šios klausimus. E, Dėkoju, kolega Kortes Lastra, o paskui suteiksime žodį ponė komisariai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Na, nenorėčiau praleisti progos ir aš pasveikinti jūs uh, dėl to, ką jūs nuveikėte. Šiais ir tie mums džiugu jūs matyti komisarės poste. Aš nesnei grįžau iš Kolumbijos. Tai yra antroji pasaulio valstybė, kur yra labai daug perkeltų asmenų, nuo 4 iki 5 milijonų. Būtent dėl to norėčiau užduoti klausimą apie malį, panašų. Jūs kalbėjote apie įvairias galimybės susijusia su tuo, kad galima būtų siūsti inspektorius į vietą, kad būtų galima pamatyti, ką galima būtų nuveikti žmogaus teisų srityje, ką galima būtų nuveikti užtikrinant situacijos kontrolę. Iš tikrųjų būtų įdomu išgirsti, koks jums buvo pateiktas atsakymas į šį klausimą. Ar ketinate siūsti inspektorius į Malį, kad galėtumėt pas... įsitikinti, kaip yra pažeidinėjimų žmogaus teisės konflikto zonose. Kai dėl Sirijos jūs minėjote, kad situacija yra tokia, jog jūs manėte, kad situacija gali nustoti, vystytis apskritai, negali likti ilgą laiką, labai sudėtinga. Mes jungtinėmis tautomis, Raudonoji kryžiumi koordinuojame savo darbus ir aišku, turėtume pasižiūrėti detaliau, ką konkrečiai būtų galima nuveikti. Nes jeigu turėtume ne vieną, o du milijonus perkeltų žmonių, tai tuomet tektų kelti klausimą, ar reikia numatyti tam tikrą koordinavimą, e, kad būtų galima užtikrinti tinkamas sąlygas pabėgėlių stovyklose. Ačiū. Thank you, um, thank you all for your, for... Komisarė, dėkoju visiems už klausimus ir komentarus. Ponui Giorens norėčiau pasakyti štai ką. Be abejo, pritariu jūsų mintims. Karinė pergalė šį mėnesį pasiekta yra, na jeigu taip galima sakyti, paprasčiausia kampanijos dalis, tačiau išlaikyti ilgalaikį saugumą bus žymiai, žymiai sunkiau, nes mes veikiame tokioje vietoje, kur pakankamai ilgą laiką narkotikų prekyba, žmonių grobimai buvo tas šaltinis, iš kurio pelnėsi tam tikri sluoksniai ekstremistams tai buvo labai pelningas pajamų šaltinis. Ir tai padėjo jums išlaikyti savo pajėgumą ir ilgą laiką. Tad iš tikrųjų yra labai sunku atversti naują puslapį. Aš girdėjau apie tai, kad 10 tūkstančių e, dolerių būdavo mokama už tai, kad narkotikai būtų pervežti automobiliu iš vienos vietos į kitą. Tad kaip uh, pateikti patraukliai žemės ūkio kokį nors projektą, kaip su ta prekyba konkuruoti. Štai kur svarbus klausimas. Na be abejo, karinė kampanija buvo sėkminga, tačiau tai dėja ekstremizmo neišnaikins. Yra labai svarbu, kad dirbtume visi kartu kad galėtume sutvirtinti Malio kariuomenės ir vyriausybės pajėgumus, policijos pajėgumus ir taip pat turime laikytis realistinio požiūrio dėl to, kaip mūsų visumasis bendradarbiavimas turėtų klostytis, turime išsiaiškinti, ką ir kaip galima nuveikti. Reikėtų nekartoti Haičio pavyzdžių, kur mes turėjome labai nerealistinių uh, lūkesčių, laukdami didžiulių transformacijų. Ir dabar, sakom, štai niekas nevyksta, kokia nuvilinti situacija. Aš net galiu pasiūlyti jokio recepto, negaliu pasakyti, kaip ir ką reiktų daryti. Tiesiog malis yra labai tipiška situacija. Tiesiog humanitarinės organizacijos dirba labai sunkiamis humanitarinėmis sąlygomis humanitariniai darbuotojai yra geriausiai apmokyti veikti tokioje nesaugumo aplinkoje. Ir tai yra iš tikrųjų mūsų turtas. Artimiausiams mėnesiams, o gal ir metams. Tie žmonės, humanitariniai darbuotojai yra mūsų turtas. Kai dėl nešališkumo nešališkais būti yra tikrai labai sunku, bet mes kalbame apie nulatinį buvimą aplinkoje, kur ilgą laiką dar bus visokių pokelių ir nuopolių. Išorės veiksmų tarnyba ir komisijos tam tikros tarnybos dirba kartu siekdamos pažangos. Mes stengiamės koordinuoti savo darbus Bet tam reikia laiko. Turime tam tikrą koncepcijų programą. Tačiau reikia, kad mūsų programos būtų labiau įtraukios ir labiau suprantamos. Tuose programuose turim aiškiai apibriežti, kokia vieta yra numatoma humanitarinės pagalbos teikėjams kur mes jiems jokio vaidmens nenumatome. Ir mes žinome, kad nepriklausomybė ir neutralumas yra tie principai, kurie padės mums išlaikyti mūsų žmonės veikiančius ten e, saugius. Tokie atvejai kaip Malis ir Sirija e, mums duoda labai vertingų politinių pamokų ir jos bus mums labai naudingos ateityje. Ir tai mums padės suprasti, kaip geriau vystyti humanitarinę pagalbą. Kai dėl daugiametinės finansinės programos. Negalėčiau pasakyti, koks bus galiausiai rezultatas, nes komisija pateikė savo siūlymą. Ir tikimės, kad tai yra geras pasiūlymas. Valstybės narės pateikė skirtingą nuomonę vyksta dėrybos su parlamentu. Tačiau vienas dalykas, kurį tikiuosi pamatyti po dėrybų, yra štai kas. Galiausiai tikiuosi, kad bus pripažįsta humanitarinės pagalbos būtinybė. Tikimės, kad, tai, kad šiai sričiai bus pripažintas ypatingas statusas, nes čia susidurėme nuolatos su rizika. Ir manau, kad tam reikia numatyti reikiamas lėšas ir reikiamą mm, žmonių teikiančių ją skaičių. Ir iš tikrųjų labai svarbu dirbti su jomis valstybinėmis narėmis ranka rankon. Komisija, aišku, gali teikti savo lyderystės vaidmenį, atlikti jį, sprendžiant krizės. Tačiau galiausiai tai parodo visos Europos veidą, kaip mes varkome su krizėmis. Turėtume veikti taip, kad netektų vėl kreiptis valstybės narės ir prašyti papildomų lėšų, kad būtų galima kompensuoti tą trūkumą e, finansinį pagalbai, kai dėl 0,7 procentų. Aš manau, kad mes nepakankamai aiškiname savo E, šalių žmonėms, kodėl yra būtina laikytis numatytų skaičių. Aš manau, kad visiems yra labai svarbu suprasti, kad ES piliečiai suvokia, kodėl, pris, kodėl e, mes kenčiame sunkumus namie. E, tai nereiškia, kad jeigu mokėsim už ES biudžetą, mūsų šalyse viskas bus geriau. Priešingai gali būti taip, kad e, susitrauks rinkos mūsų šalyse ir tuomet mums bus dar sunkiau veikti. Tačiau yra diskusijos, kurios turi tęstis. Kviečiu parlamentą pasinaudoti savo visomis galiomis, siekiant lankstumo, nes mes galime panaudoti daugiau lėšų, jeigu būsime pakankamai lankstus ir galėsime mūsų lėšas skirstyti lankščiau. Nes, važiuoju, galbūt pamatysime, kad čia jų reikia mažiau, o kitur daugiau. Ir į tai ypač, faktu, ypač aktualu, kalbant apie humanitarinę pagalbą. Pone pirmininkai, jums leidus vieną žodelį tik tai, ponas Giorins. Taip, ponė Giorins. Bet juk ne jūs turėtumėt kalbėti, sako pirmininkė. Jūs aplenkėte visus ir dar norit kalbėti. Prašom, prašom. ES vadovų taryba e, tiesiog šaiposi iš Europos komisijos ir parlamento ir susispjauti į mūsų poziciją. Tad aš manau, kad komisija ir parlamentas turėtų pagaliau pasakyti vadovų tarybai, kad nereikia šaipytis iš mūsų institucijų ir juo labiau nereikėtų šaipytis iš humanitarnės pagalbos nes mes čia sprendžiame labai rimtą politinę problemą. Nuo to priklauso ES patikimumas. Ir manyčiau, kad mes negalime tikslo tiesiog pyktis tarp institucijų. Tiesiog reikia priminti tą konsensusą, kurios pritarė valstybės narės prieš keletą metų. Na, Van Rompo ir lakstumo nuostatus ir visa kita, taip, visa, visa tai esame girdėję, tačiau tai yra nerealios istorijos. O lankstumo priemonė neišspręs lėšų trūkumo problemos. Tiek norėjau pasakyti. Nes tų lėšų trūks ir trūks labai rimtai. Būtent dėl to, manyčiau, kad reikia priimti sprendimus jau šiandien. Dėkoju. Pone komisarė. Na, be abejo, aš galiu tik tai pritarti tam, kad Europa yra nesuinteresuota pamiršti apie mūsų įsipareigojimus kitam pasauliui. Aš matau tą kiekvieną dieną ir aš žinau, kad e, kiekvieną kartą, kai mes nevykdome savo įsipareigojimus, tuomet prarandame e, savo patikimumą. Dėl lankstumo. Taip, iš tikrųjų geriau yra, kai turime daugiau pinigų ir daugiau lankstumo. Be abejo, tai, tai būtų palankiausia situacija. Aš manau, kad e, lankstumą reikia traktuoti labai, labai rimtai. Aš visą gyvenimą dirbu su pinigais. Visuomet ieškau lėšų. Li Ir kai pradėjau dirbti komisijoje, po to, kai dirbau pasaulio banke, mane labai nustebino tai, kaip nelankščiai yra elgiamasi su pinigais Europos e, komisijoje. Ir mane nustebino, kokią žalą tai daro mūsų veiksmams, mūsų pastangoms. Be abejo, būtų, būtų tikrai tinkama mums siekti kuo didesnės naudos ES ir lankstumas tikrai būtų naudingas. Dabar atsakydama į pono dėvę pastabas apie holistinį požiūrį ir į jo klausimą apie tai, ko, kodėl arabų pasaulio šalis sėdi rankas sudėjusios. Na, be abejo, mes e, suprantame, kad mes negalime planuoti šių šalių politinių ir karinių intervencijų, bet mes galime pasakyti, kad galime tikrai pasakyti, kad jeigu mes pasitrauksime per nelik anksti, tuomet tai pakenks humanitarniai padėčiai. Kuveitas, pavyzdžiui, labai aiškiai išsakė savo nuomonę. Saudo Arabija skiria 300 milijonų eurų. Jungtinės. Jungtinė Arabų Emiratai taip pat skiria 300 milijonų. Ir aš galiu pagirti šias šalis už jų įsipareigojimus. Ir situacija kuveite buvo tikrai labai rami. Aš galvoju, kad mes išgirsime nemažai politizuotų kalbų, tačiau ne, taip nesitiko. Buvo kalbama tik apie humanitarnę pagalbą. Tačiau mums vis dar reikia įtikinti šia, šios naujus donorius elgtis skaidriai. Ir aš raginu mūsų partnerius surenkti konferenciją, kurios metu galima būtų aptarti tai, kaip yra vykdomi kuveitė prisimti įsipareigojimai. Pana Kosterlasta, stebėjimai. Čia jūs kalbate apie žmogaus teisės, o ne apie humanitarnę pagalbą. Tačiau šis klausimas be abejo yra susijęs su humanitarnė pagalba. Mes e, pasiūlėme savo pagalbą Malio valdžios atstovams. Jungtinės tautos jau yra nusintusios savo stebėtojus. Tačiau aš manau, kad reikia žengti dar toliau. Ir aš tikiuosi, kad Malio valdžia bus pasirengusi priimti žmogus teisų padėties stebėtojus. Šiuo metu šių stebėtojų tikrai dar nėra pakankama šalyje. Veiksmų koordinavimas Sirijos atžvilgių. Mes palaikome nuolatinį kontaktą su kitais partneriais humanitarnės pagalbos tarnyba, ECO, kartu su Arabų e, lyga ir su kitais partneriais e, buvo sukurtas Sirijai teikiamos humanitarnės pagalbos forumas ir jo kitas susitikimas įvyks Ženevoje rytoj. Ir e, šiame susitikime bus kalbama apie tai, kokios pagalbos reikia, kur jos reikia. Uh, Mes stengiamės taip pat koordinuoti savo veiksmus ir konkrečiose regionuose. Humanitarnės pagalbos tarnybos darbuotojai dirba tikrai labai daug. Bet dirbti tikrai yra labai sunku. Situacija keičiasi nuolatos. Labai sunku yra derinti veiksmus e, su opozicijos ir su valdžios atstovais aplinkybės keičiasi kiekvieną dieną. Galbūt taip, kad ryte jūs galite pasiekti vieną regioną, o kitą, e, o jau po pietų jau pradedama šaudyti jų humanitarinis pagalbos teikėjus. Liko keturi klausimai ir dar atsakymai. Turime keturias minutės dar, tad turėsime suktis greitai. Minutiai, maksimum. Žodis, ponė Bronter, prašau. Merci, c'est très juste. Dėkoju. Tai štai, suskaičiavau 60 sekundžių. Ačiū, ponė komisarė, kad atvykote į mūsų posėdį. Noriu apie Siriją užduoti klausimą. Jūs kalbėjote anksčiau apie tas perkeltos žmonės ir taip toliau, tačiau žinote, kad, fiz... kad Sirijoje problemų tebėra daug. Ir raudonajam kryžiui ne visur patinka, ne, ne, ne visur išeina raudonajam kryžiui vienodai teikti pagalbą maištininkų kontroliuojamos zonos ir vyriausybės kontroliuojamos zonose. Ir e, jau Dabar yra išsakomos kai kurios iniciatyvos, tačiau reikia daugiau pagalbos ir ją būtina e, teikti daug e, greičiau negu vėliau, taip jau apsimokėtų. Gydytojų besienų organizacija prašo tos pagalbos kuo greičiau. Ar galima e, paraginti raudonąjį kryžių veikti dar aktyviau? Nes aš manau, kad būtų galima nuveikti dar daugiau. Aš manau, kad problemų teikiant pagalbą šioje zonoje tebėra. Dėkoju. Kaiser. Kolegė De Kaiser, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritariu toms abejonėms, kurias išsakė mūsų kolega Šarlio, Šarl Giorens, dėl situacijos Malyje. Šiandien premjeras rodė tam tikrą optimizmą, sakydamas, kad rinkimai įvyks Liepos 31 dieną. Aš nežinau, ar tai bus. Nežinau, ar tai bus taip pat ir Afganistano scenarius, galbūt Somalijos scenarius. Tačiau šiaip ar taip grįžti prie konstitucijos reiks labai ilgo laiko. Malis ir humanitarinė pagalba. Štai šiandien vidurdienį sužinojome, kad 400 tūkstančių pabėgėlių yra susitelkę aplinkinėse šalyse. E, juos norima sugražinti, kad jie galėtų dalyvauti Liepos 31 dienos rinkimuose. Tai kaip vyksta sugražinimas? Ar yra numatyta kažkas šiuo klausimu? Ar jūs ketinate veikti šioje srityje kaip nors? Tai yra vienas klausimas. Na, o dėl to, kaip priversti mūsų šalis laikyti savo įsipareigojimų, nežinau, kaip čia bus, nes šalis mano, kad visomoji jų teikiama pagalba yra nelabai e, reikalinga ir tiesiog, kad kitos šalis irgi galėtų ją teikti daug efektyviau. Tai štai, tokia yra ekonominė aplinka ir manoma, kad tai yra visiškai nenaudinga pagalba, tiesiog išmesti pinigai. Ponas Bermanas dar norėjo pasakyti žodelį, prašau. Between... Šiek tiek norėčiau pakomentuoti tai, kas buvo pasakyta, lyginant e, Afganistaną e, su Maliu. Afganistane gyvena 30 milijonų žmonių, o Malėje 50 milijonų. Ir uh, Afganai didelė dalimi remia Talibano ideologiją. Jie gal ir nori konstitucijos, gal ir nori gyventi kiek kitomis sąlygomis nei siūlo Talibanas, tačiau iš esmės didelė dalimi jie remia Talibano ideologiją. Malyje situacija yra kitokia. Malio gyventojai nori, kad būtų atkurta teisinė valstybė ir Malio gyventojai puikiai žino, kas yra demokratija, gal ir netobula demokratija, bet vis tiek jie žino, ką, ką jie reiškia ir todėl jie su džiaugsmu pasitiko prancūzus. Bet Afganistane žinome, kad egzistuoja didžiulė da, uh, narkotikų ir, narkot, ir priekybos narkotikais problema. Malėje tokios problemos neturime. Uh, Korupcija be abejo egzistuoja ir ji da, keičia žmonių psichologiją, kaip ir sakė ponė Kristalina. Tačiau problema Malėje yra visiškai kitokia nei Afganistane. Aš manau, kad reikėtų vengti pagundos lyginti Afganistaną su Maliu. Um, uh, Pone Georgieva, pradėsiu nuo pono Bradnerio. Aš pateikiau daugelį pavyzdžių, rodančių, ką mes darome, kad galėtume padėti žmonėms tose teritorijose. Ir mūsų veikla vyksta nuo paramos teikimo įvairiose operacijose. Mes taip veikiame ypač sausio ir vasario mėnesiais. Ir tikrai nuveikėme labai daug. Taip pat remiame paramos teikimą žmonėms kartu su organizacijomis, kurios sugeba tai vykdyti. Na, aš dabar jų nevardysiu, nes tokiu būdu mūsų partneriai atsidurs rizikoje, tačiau mes pasinaudojame kiekvienu įmanomu kanalu, kad galėtume padėti žmonėms. Aš nekaltinsiu Raudonojo kryžiaus. Raudonasis kryžius veikia savo darbą, ICRC taip pat veikia, ką tik tai gali. Jeigu pasižiūrėtumėte į žemėlapį, pamatytumėte, kad kai kuriuose teritorijose, net ir tose, kurios yra parodytos raudonai, vis tiek pavyksta suteikti paramą. Kalbant apie Sirijos raudonąjį menulį, čia yra didžiulių problemų, nes jie yra laikomi vyriausybės ranka. Ir dėl to pabėgėlių kontroliuojamose teritorijose jų veikla yra labai ribota. Taigi, mes pripažįstame, kad reikia padėti didesniam skaičiu žmonių ir Europos parlamentui galiu pasakyti tai, kad mes naudojamės kiekvienu įmanomu kanalu, kad galėtume suteikti pagalbą žmonėms. Mes kontaktuojame su paramos teikimo skyriumi. Mes palaikome nuolatinį ryšį su jais, ten lankosi mūsų atstovai, mes palaikome ryšį su visais, su, kuriuo, su kuo tai yra įmanoma, kad galėtume suteikti pagalbą. Mes nesilaikome jokių iš ankstinių nusistatymų. Uh, Mes bendradarbiaujame su visais, ar tai būtų vyriausybės ar opozicijos atstovai. Mes niekuomet neturėsime jokių preferencijų. Mes skatiname mūsų partnerius vykdyti įvairiausias operacijas, net ir brangias. Pavyzdžiui, linijos peržengimo operacijos yra labai brangios. Penki lėktuvai vyksta iš Latakijos, vėliau pereinama, persikeliama į sunkvežimius, tokios operacijos yra labai brangios, bet mes esame pasirengę sumokėti didesnę sąskaitą, kad galėtume padėti žmonėms. Kalbant apie kitus dalykus, prisiminkime, pavyzdžiui, Turkiją, Iraką. Ten taip pat buvo suvaržymų, kalbant apie, pavyzdžiui, įgaliojimus teikiant humanitarinę paramą. Tai nėra kažkas labai paprasto. Mes mėginame ir dedame visas pastangas, kad pagalba pasiektų žmonės. Kartais galbūt mes tai vykdome pakankamai tyliai, nes ne visuomet tokia veikla yra saugia. Na, pateiksiu jums tik vieną pavyzdį. ICRC parama pabėgėlių kontroliuojamuose teritorijuose. Tai buvo lyg ir išreklamuota. Parama buvo suteikta ligoniniai, o vėliau ta ligoninė buvo subombarduota. Tai tokia krizė, kuri mane verčia nemiegoti naktimis. Tikrai ten aplinka yra labai sudėtinga. Toliau kalbant apie prievartinį žmonių grįžimą, niekada tai yra savanoriška. Jeigu žmonės nori grįžti namo, namo jie yra sveikinami. Mes niekuomet nespaudžiame žmonių, pavyzdžiui, ir balsuoti. Atsiprašau, čia nesusipratimas. Klausimas buvo užduotas dėl to, jog nors žmonės nori grįžti savanoriškai, tai gali būti labai brangu ir kaip reikėtų tai organizuoti. Taip. Kogi mes siekiame? Na, iš tikrųjų, mes tiesiog spaudžiame greičio pedalą. Siekiame, pavyzdžiui, šiaurėje teikti paramą. Ir žmonėms tai turėtų tapti lik ir magnetų, traukiančių juos grįžti namo o ne tai, kad vien tik tai nuvykti, pabalsuoti ir vėl sugrįžti. Bet labai sunku numatyti tai, kas vyks per ateinančius mėnesius. Iš tikrųjų, aš sutinku su tuo, kad Malis ir Afganistanas yra skirtingos valstybės. Na, Libija ir Sirija taip pat yra kitokios. Turime žiūrėti tiek ir panašumus, tiek ir skirtumus, kalbant apie krizės tose valstybėse. Ačiū. Dėkoju, ponė Georgieva, už tai, kad pasidalėjote su mumis savo viziją iš šias dvi krizės, kurios yra šiaip skirtingos. Komitetas dėlė rems visas jūsų iniciatyvas, jeigu tai bus būtina, ar kalbėtume apie Europos humanitarinės pagalbos teikimą vietoje, ar kalbėtume apie pagrindinių teisių įgyvendinimą kalbant apie abi konflikto pusės. Jūs savo darbą dirbote su didžiuliu įsitikinimu, e, taip pat labai išmintingai linkime didelės sėkmės įgyvendinant humanitarnės pagalbos tikslus toliau ir tikimės, kad kito posėdžio metu jūs mums galėsite atnešti geresnių naujienų apie šias dvi krizės ir apie jų tolesnį vystimąsi. Dėkui, ponė komisarė. Allez. Allez, on va continuer. On va continuer avant que. Tęsime savo posėdį, kolegos, kol mūsų dar pakankamai daug. Dabar perėsime prie labai jautraus mūsų darbo tarkės klausimo. Kalbėsime apie žemės ūkio ir maisto padėtį pasaulyje. Kaip žinote, e, jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizacija kasmet paskelbė ataskaitą, kur pateikiama labai plati apžvalga padėties Tai turi esminį poveikį žemės ūkio ir kaimo vietovių plėtrai ir maisto saugai pasaulyje. Investuoti į žemės ūkį dėl geresnės ateities, taip vadinasi, ši ataskaita ir ten yra kalbama apie investicijas į žemės ūkį ir apie žemės ūkio vaidmenį kaip vieną iš veiksmingų strategijų siekiant mažinti badą pasaulyje ir siekiant e, skatinti tvarų vystimasi. Džiaugiamės galėdami priimti čia savo posėdėje pona Kostas Stamulis. Jis yra ekonomikos e, ir žemės ūkio vystimosi direktorato direktorius FAO organizacijos, mums pristatys ataskaitą, ponė Stinekė Vanama. Iš Concord platformos taip pat yra mūsų viešne, ji pasisakys po pono Stamulys pasisakymo ir pristatys mums vystimosi nevyriausybinio organizacijų požiūrį. Pone Stamulis, žodis jums. 20 minučių, prašom. Um, good afternoon, thank you, chair. Um... Labadiena, ačiū pirmininkė. Sveiki visi. Aš esu Kostas Stamulis. Esu Žemės ūkio vystimosi ekonomikos skyriaus direktorius. E, mūsų organizacija yra Romoje ir šiandien norėčiau šiam komitetui pristatyti maisto ir žemės ūkio padėtį 2012 metais. Investicijos į žemės ūkį geresniai ateičiai. 2012 yra 65-osios metinės minint e, tvarų žemės ūkį. E, mes čia kalbame apie platų klausimų ratą susijusių su tvariu žemės ūkiu, maisto sauga ir skurdu. Šiuo metu ataskaita kreipia didžiausią dėmesį į investicijas į žemės ūkį, siekiant geresnės ateities. Labai įdomu, jeigu pažvelgtume į maisto ir žemės ūkio padėtį, pavyzdžiui, 1947-49 metais pamatytume, kad kai kurie klausimai siejasi su uh, 2012 metų ataskaitą. Rekomendacijos yra iš esmės tokios pačios. Tai reiškia, jog kartais e, mes netaip sparčiai mokomės, kaip norėtume. Vis dėlto motivacija parengti ataskaitą apie investicijas į žemės ūkį yra tas faktas, jog atrodo, kad žemės ūkis susilaukia didesnio dėmesio beveik iš visų po įvykusios maisto krizės, ypač pirmosios, ir mes norėtume tikėti, kad, na, galiausiai Žemės ūkio fondas e, paskatins diskusijas, e, tokios, kokios jos turėtų būti. Ir labai pamokoma yra tai, kad be trumpalaikių susirūpinimą keliančių dalykų, kurios sukėlė krizę 2007-2008 metais, taip pat buvo užduota ir daugelis klausimų apie tai, ar pasaulis sugebės išsimaitinti 2050-aisiais, kai mūsų bus jau beveik 9,3 milijardai žmonių visame pasaulyje, ar žemės ūkis sugebės mus išmaitinti. Ir jau nebėra tiesiog duotybė, kad mažos kainos egzistuoja, kad egzistuoja žemės ūkis ir mes jau nebegalėsime džiaugtis tomis privilegijomis, kokias turėjome praeitie. Ir duomenys, kuriuos išanalizavome, rodo, kad iš tikrųjų žemės ūkis pradėjo susilaukti mažiau, daugiau dėmesio. Jeigu pasižiūrėtume į oficialią paramą plėtrai ir tendenciją šioje srityje, jeigu pažiūrėtume į dešimtmetį nuo 2000 iki 2010 metų, pamatytume, kad daug kas yra susijęs su krize po e, su aplinka po kainų krizės. Ir dėmesys žemės ūkiui labai smarkiai sumažėjo 18 procentų. Ir 10-mečio pabaigoje, praeitame amžiuje, tai sudarė 3 procentus. Taigi, apskritai atrodo, kad tai sekė po kainų tendencijų. Ta pati būtų galima pasakyti apie vyriausybės išlaidą žemės ūkiui šalyse. Pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėtume į besivystančias valstybės, atrodo, jog jos e, taip pat e, atitinka tas kainų mažėjimo tendencijas. Na, tikrai vyriausybėse teikiami duomenys yra gana menki ir galbūt būtų sunku daryti išvadas remiantis tokių duomenų kokybę. Trumpai norėčiau pastebėti tai, kad apskritai žemės ūkio dalis vyriausybės išlaidų dalyje, kalbant apie taip pat ir kitus sektorius, tokius kaip sveikata, švietimas, yra labai svarbi plėtrai. Ir dėl to atrodo dar svarbiau pasvarstyti tai, kaip riboti viešieji ištekliai žemės ūkiui atsilieps ateityje. Čia matome duomenis, kalbant apie tiesioginės užsienio investicijas. Pasižiūrėję į šias tendencijas, pamatytume, kad padėtis šiek tiek kitokia E, jeigu panalizuotume šiek tiek detalesnės tendencijas. Visos tiesiog nesusinio investicijos 27 valstybėse narėse padvigubėjo nuo 2005-2006 iki 2007-2008 metų. Tik tai 6 procentai buvo skiriami maisto ir žemės ūkiui ir tik tai 0,4 procentai buvo skiriami pirminiai, pirminiam žemės ūkiui. Atrodo, jog jie skiriami žemės ūkio pramonės sektoriui. Taigi sprendimas tikrai nėra ten. Taip pat tiesioginės užsienio investicijos žemės ūkiui yra skiriamos ne tik šios sektoriaus grandiniai, bet taip pat kalbame ir apie srautus tarp vidutinės pajamas gaujančia, gaujančiose šalyse ir taip pat didelės pajamas gaunančiose šalyse matome, kad prasidėjus diskusijai apie atsakingas investicijas, investicijų į žemės ūkio sektorių taip pat padaugėjo. Ir aplinkosaugos tvarumas taip pat susilaukė didelio dėmesio iš privačių, privataus sektoriaus. Vis dėlto ši skaidrė taip pat yra labai svarbi, paaiškinsiu netrukus. Čia matome privačias investicijas į žemės ūkį. Ką investuoja ūkininkai į savo pačių ūkius, į gyvulius, į laukus. Ir vaizdas yra toks pat. Atrodo, kad privačios investicijos į žemės ūkį auga pastaruoju metu, galbūt kaip atsakas į mažėjančias kainas po 2003 metų. Ši skaidrė dar svarbesnė. Mes visuomet, kuomet kalbame apie investicijas į žemės ūkį, dėl vienos ar kitos priežasties mes teikiame pavyzdžius apie viešųjų išteklių mobilizavimą. Ir aš taip pat savo prezentacijos pradžioje apie tai kalbėjau, bet jeigu pažiūrėtume į mano turimus duomenys, pamatytume, kad investicijos į savo ūkius uh, yra labai mažos. Vyriausybės išlaidos čia yra derinamos su parama plėtrai. Ūkininkai vis dėlto kartais išleidžia daug daugiau investuodami į savo ūkius, negu kad rodo oficialūs duomenys, rodantis e, investicijas į plėtrą. Taigi tai reiškia, kad jeigu mes iš tikrųjų norime matyti didesnės investicijas į žemės ūkį, uh, nes pasauliui reikia daugiau maisto ir energijos, mes turime pasižiūrėti, kasgi verčia šį dramblį judėti, o dramblys yra privačios investicijos į žemės ūkį, būtent patys ūkininkai. Na, kadangi turiu nemaž, mažai laiko, nors ir turiu daug duomenų, bet galiu Jūs patikinti, kad viena iš priežasčių, rodančių, kodėl šis pranešimas yra svarbus, šie ataskaita yra svarbi. Svarbu pasižiūrėti ne tik į tai, ką investuoja patys ūkininkai, bet į tai, ką iš tikrųjų daro vyriausybės. Šie ataskaita iš tikrųjų kalba apie tai, ką turėtų daryti vyriausybės. Tam, kad skatintų ūkininkų investicijas. Pirmą kartą mes turime duomenų bazę rodančią privačias investicijas į žemės ūkį. Anksčiau to neturėjome ir tikriausiai tai yra viena iš priežasčių, rodančių, kad e, tai, ką reikėjo padaryti, dar nebuvo atlikta. Taigi čia matome esminį vaizdą, rodantį, kokios yra investicijos į žemės ūkį. Kodėlgi mums yra svarbu tai? Na, mums tai yra svarbu todėl, kad matome padidėjusi kapitalą, kuris atneša didesnę vertį, vertę darbui ūkiuose. Jeigu norime didesnių pajamų į žemės ūkį, jeigu norime kovoti su skurdu, jeigu norime, kad ūkininkai daugiau investuotų į savo ūkius, turime padidinti jų turimą kapitalą. Ši skaidrė parodo jums, kaip žemės ūkio kapitalas vienam darbininkui siejasi su darbo našumu. Paveikslas yra labai aiškus. Ir šiame paveikslėlėje taip pat matome, kaip investicijos į žemės ūkį vienam ūkininkui taip pat gerina nepakankamą maitinimąsi, tiesiog kovoja su šiuo reiškiniu. Čia parodoma, jog e, kalbant apie 47 valstybės, kurios e, siekia tūkstantmečio plėtros tikslo kovoti su e, alkiu, metinis žemės ūkio kapitalo vienam darbininkui padidėjimas sudaro 47 procentus vieneriems metams. 25 valstybės esančios stagnacinėje padėtyje O kitos valstybės, įskaitant ir Vengriją, nepakankamai investuoja į šią sritį. Taigi matome duomenys, bet reikėtų pasižiūrėti ir kas vyksta už šių duomenų. Vaizdas yra labai aiškus. Čia matome, jog apskritai alkis didėja Čia matome Saharos regioną Afrikoje, Pietų Azijoje, gyventojų patiriančių badą procentas didėja ir kartu matome, jog ūkininkų turimas kapitalas taip pat mažėja. Kai kuriais atvejais susidurime su štai kokiu paradoksu. Saharoje, Afrikoje investicijos į žemės ūkį uh, padidėjo 1,5 e, procento per metus, buvo teigiamas, bet to matome, jog kalbant apie investicijas vienam žemės ūkio darbuotojui, augimas yra neigiamas. Ta patį galėtume pasakyti ir apie kitus maisto e, rodiklius, rodiklius e, nepakankamai ir netinkamą maitinimąsi, tačiau manau, jo paveikslas dabar yra daugiau mažiau aiškus. Iš tikrųjų, reikia pasakyti, kad patys ūkininkai svarbiausi, yra svarbiausi investuotojai į savo ūkius, bet kogi reikia, kad ūkininkai investuotų į savo ūkius. Mes e, panalizavome įvairius e, kintamuosius, e, kurie eina toliau negu kad stimulai kainoms. Čia mes pasižiūrėjome iš investuotojo požiūrio ir pasinaudojome rodikliu, kalbant apie teisės valstybės principą, kuris yra bendras rodiklis, rodantis investicijų klimatą, kuris eina toliau negu kad vien tik tai žemės ūkio sektorius ir mes jį suderinome ir su kitais rodikliais, tokiais kaip pavyzdžiui politinė rizika, korupcija, korupcijos indeksas pažeidžiamumas ir taip toliau. Ir e, atrodo, kad e, tokie bendri rodikliai visi rodo tą kryptimį, jog reikia geresnės valdysenos ir daugiau investicijų į žemės ūkį. Vis dėlto, jeigu pasižiūrėtume į bendrą valdyseną ir bendrą investicijų klimatą, jis yra būtinas, bet to nepakanka. Mes turime žiūrėti į tam tikrą valdymo struktūrą susijusią su žemės ūkiu, į tą struktūrą, kuri užtikrina prieigą prie išteklių ūkininkams, užtikrindama e, gebėjimo dirbti žemę, stabilumą ir visa kita. Mes tikime, jog judame tinkamą kryptimį. Pirmiausia, 2012 metais, e, gegužės mėnesį, e, Žemės ūkio ir maisto saugos komitetas išanalizavo e, nacionalinės maisto nacionalinio maisto saugumo sritį, pateikė gairę šioje srityje ir šioms savanoriškoms gairėms pritarė 180 vyriausybių, pilietinės visuomenės organizacijų. Yra netgi ir tarptautinė maisto tyrimų infrastruktūra, privatusis sektorius. Šios gairės yra savanoriškos, jos nieko neverčia jų laikytis, tačiau žmonės pasirašė, jog laikysi šių gairių, taigi moraliai jos jau yra saistančios. Politinis procesas žemės ūkio valdymo srityje taip pat yra svarbus. Čia yra remiami atsakingų investicijų į žemės ūkį principai Dabartinė šių principų versija buvo pateikta e, Maisto žemės ūkio komitetui ir buvo sulaukta plataus politinio pritarimo. E, Jį išreiškė vyriausybės, privatus sektorius, pilietinė visuomenė ir taip toliau. Ir pritarėma tam, jog reikėtų parengti bendrus principus, kurie teiktų praktinį, praktinės gairės, uh, vyriausybėms, investuotojams, kaip reikėtų investuoti tam, jog būtų remiama maisto sauga, apsaugoma aplinka, vengiama mažų ūkininkų atskirties ir taip toliau. Tai yra labai svarbus procesas ir esu tikras, kad jeigu dar negirdėjote apie tai, da, netrukus išgirsite, nes tai atneš proveržį, kurį atnešė investicijos besivysančiose šalyse. Ar tai būtų vidaus kapitalas ar užsienio kapitalas. Dėrybos baigsis po dviejų metų, 2014 e, metų spalio mėnesį, maisto saugos komitetas bus pakviestas patvirtinti šias savanoriškas gairės. Manome, kad politinė aplinka dabar patobulėjo, pagerėjo. Mūsų analizė rodo, kad žemės ūkis, palyginti su kitais sektoriais, e, susilaukia mm, daugiau paskatų pasarašys metais. Tai yra labai svarbu. Pasaulinė aplinka, kalbant apie kainų iškraipimus, taip pat labai pagerėjo ir mes tikimės, kad tai sukurs bent jau tam tikras paskatas kainų atžvilgių ūkininkams investuoti. Galiausiai, na, suprantu, kad neturiu daug laiko, kyla klausimas, kaip jau sakiau anksčiau, dėl to, kad ši ataskaita nesiekia sumenkinti vyriausybių vaidmens. Uh, Jie turi skatinti investicijas į ūkius. Mes pamatėme, kad vyriausybių investicijos į pagrindinės viešasias prekes, mes čia analizavome Kiniją, bet yra ir kitų pavyzdžių šioje ataskaitoje, gali sumažinti skurdą ir atnešti didesnį našumą ūkininkams. Ir nėra jokios prieštaros tarp šių dviejų dalykų. Tuo pat metu priva... vyriausybių privačių prekių įsigijimas, teikiant subsidijas, ne visuomet yra toks veiksmingas dalykas, e, skatinant našumą ir užtikrinant e, vienodas sąlygas visiems. Taigi, baigdamas, pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad e, tokia strategija yra viena iš veiksmingiausių, siekiant kovoti su skurdu ir badu būtina sukurti tinkamas investicijų į žemės ūkį strategijas. Mes turime pagalvoti apie tai, kaip kursime tokią politinę aplinką, kad ūkininkai galėtų investuoti. Palanki investicijų aplinka yra būtina, tačiau to nepakanka. Būtinas ypatingas dėmesys abiems pusėms - mažiems ūkininkams ir didelėms investicijoms. Turime labai atidžiai stebėti ab abi šias pusės. Vyriausybės turės nuveikti labai daug tam, kad būtų renkama geresnė informacija ir pateikiama geresnė statistika. Labai ačiū Jums uždėmesi, ponė pirmininkė, atsiprašau, kad viršijau man sutiktą laiką. Merci beaucoup. Uh, oui, dépassé le temps de parole. On... Dėkoju. Na taip, kolegos, kurie viršį pasakymą laiką, perima iš kitų kolegų. Dabar kita atstovė iš organizacijos kalbės, prašau. Dėkuoju, laba diena, ponios ir ponai, aš esu po, universitinima ir aš dirbau Niderlandų nevyriausybinėje organizacijoje ECO bet dabar aš kalbėsiu Concordo platformos vardu. Ši platforma vienyje kelias nevyriausybinės organizacijas, kelios valstybės narėse. Dėkuoju Jums už kvietimą dalyvauti šiame posėdėje. Mes nuo tos kalbame apie tai, kad mes turime pagerinti maisto, apsirūpinimo maistų e, situaciją. Teisė e, apsirūpinti maistu yra pagrindinė žmogaus teisė, tai nėra labdaros e, paremta, labdara paremta teisė. Todėl aš norėčiau pasidžiaugti, kad Maisto ir Žemės ūkio organizacija deda nemažai pastangų tam, kad būtų remiamos ūkininkų investicijos į savo ūkį. Tai yra labai svarbus e, e, atspirties taškas. Būtent ūkininkai turėtų būti mūsų darbo pradžia. Uh, turime galvoti apie tai, kaip galima būtų pagerinti investicinę aplinką tam, kad ūkininkai galėtų patys apsirūpinti maistų bei pagerinti savo bei savo šeimos narių padėtį. Labai svarbu yra remti smulkius ūkininkus, jų ūkių našumą ir padėti jiems naudoti, naudotis nebrangiomis technologijomis ir patekti į vietos rinkas nes mes tikrai norėtume padėti ūkininkams ir užtikrinti, jog jie gautų tinkamą kainą už savo produkciją. Aš norėčiau pasakyti penkis dalykus. Kalbėsiu apie tai, ką ES gali padaryti tam, kad paremtų e, ūkininkus ir jų galimybės investuoti į savo ūkius. Pirmiausia, apsirūpinimo maistų e, strategija, bendroji žemės ūkio politika ir e, dėrybos, kurios vyksta Romoje bei politikos, e, įvairių politinių veiksmų suderinamumas, bei šios politikos e, nuostatų traukimas į kitas politikos sritis. Apsirūpinimo maistų e, politika yra labai svarbus dokumentas. Taryba paprašė, kad veiksmų planas būtų parengtas dar prieš trijus metus, tačiau iki šiol mes jo dar neturime. Šis veiksmų planas turėtų atsiž atsižvelgti į e, apsirūpinimo maistų strategijos pagrindinius e, aspektus. Pirmiausia, pagalba turėtų būti skirta tiems, kas e, badauja. Ir nepamiršti tai, kad labai dažnai moteris padeda šeimą apsirūpinti maistu ir todėl reikia padėti būtent joms. Be to reikėtų investuoti daugiau į mokslinius tyrimus ir varias kitas sistemas, kurios padėtų mums e, geriau e, rūpintis biologinė įvairovė ir padėtų ūkininkams pasinaudoti šią biologinę įvairovę. Taip pat reikėtų padėti ūkininkams patekti į vietos ir tarptautinės rinkas. Ir be abejo, kiekvieną veiksmų planą turėtų lydėti nacionalinių investicijų e, planas. Reikia užtikrinti, kad šis planas ir. Yra mytybos veiksmų plano suderinamumą. Todėl mes raginame jūs paskatinti komisiją renkti šios veiksmų planus kartu su valstybėmis narėmis ir užtikrinti, kad šie veiksmų planai atsižvelgtų į tai, kad apsirūpinimo maistų politika turi būti pakankamai ambicinga. Be to, šie veiksmų planai turėtų būti labai konkretus. Juose būtina aiškiai nurodyti, ką turėtų daryti valstybės narės tam, kad būtų užtikrintas tinkam, už, užtikrinta tinkama atskaitomybė. Ir kad valstybės narės galėtų geriau koordinuoti savo veiksmus bendrojo žemės ūkio politiką nuo 2010 metų vyksta šios e, politikos reforma. Konkordo platforma padarė kelis pareiškimus apie tai, jog bendro žemės ūkio politika turėtų būti labai, labiau ekologiška ir kad ji neturėtų iškraipyti priekybos. Vienas iš aspektų, kurį reikia reformuoti, tai yra tai, kad ES priklauso nuo e, sojos uh, E, importo ir tai tikrai kenkia aplinkai, kenkia e, tvariam ūkiui įvairiose pasaulio šalyse ir taip pat nepadeda mums bendradarbiauti su kitomis šalimis, siekiant padėti joms apsirūpinti maistu. Mes parengėme e, kelis informacinius pranešimus, kurie puikiai atspindi dabartinę situaciją. Taip pat norėčiau paprašyti, kad jūs balsuotume plenarinėme posėdėje kovo mėnesį, pagalvotumėte apie tai, jog reikia paremti tuos pakeitimus, kuriuose kalbama apie, apie pinigų, apie išteklius skirtus skirtas bendra žemės ūkio politikai ir, ir pakeitimus, kuriuose kalbama apie tai, jog būtina būtinai kei, užsimti sijomainą. To prašo aplinkosaugos komitetas ir jūsų komitetas taip pat apie tai kalbėtų, kalbėjo. Aš paraginčiau jūs įtikinti jūsų kolegas Agri komitete, jog šie pakeitimai yra labai svarbus, jie yra būtini tam, kad e, bero žemės ūkio politika būtų ekologiška ir tvari. Kaip ką, ką tik ir sakė kolega iš maisto žemės ūkio uh, e, reformų. CFS reforma yra labai svarbi. Ūkininkai ir jų investicijos turėtų būti mūsų dėmesio centre. Labai svarbu, kad ES apgintų poziciją, kuri būtų suderinama su ES apsirūpinimo maistų politika, tai yra su būtinybė užtikrinti tai, kad būtų paisoma teisės į maistą. Ir taip pat, kad būtų e, skatinamas savanoriškas e, galiojančių gairių įgyvendinimas. Mes taip pat norėtume paraginti jūs tęsti konsultacijas. Ir taip pat e, ragintume jūs reformuojant bendrą žunkistės politiką, nepamiršti apie teisę apsirūpinti maistu. Raginčiau jūs taip pat užtikrint, e, siekti užtikrinti, kad visi jūsų primami sprendimai atitiktų bendrą ES politiką. Dabar mytyba. Apsirumpinimas maistu neįmanomas be e, sveikos mytybos. Mes norėtume kad būtų labiau te, daugiau dėmesio teikiama žemės ūkiui ir to, kaip žemės ūkio politika gali patobulinti e, maisto maistingumą bet visi jūsų veiksmai turėtų būti palankus smulkiems ūkininkams. ES turėtų užsimti vadovaujamą vaidmenį, atlikti vadovaujamą vaidmenį. Mes žinome, kad komisija šiuo metu rengia komunikatą apie, sveiką, apie mytybą ir mes norėtume paprašyti jūsų parengti pranešimą apie šį komunikatą šiame pranešime galėtumėte e, jį geriau išanalizuoti. Ir dar du dalykai. Mes visi žinome, kad politikos nuseklumas yra būtinas tam, kad galima būtų užtikrinti apsirūpinimą maistu. Apsirūpinimas maistu yra, da, yra sektorius, kuris turi daug, daug įvairių aspektų. Ir mes norėtume paprašyti jūsų, Europos parlamento narių, bendradarbiauti su savo kolegomis kitose komitetuose, tam, kad būtų. Du, uh, išanalizuota jūsų, mūsų vykdoma priekybos ir žemės ūkio politika, tai taip pat kitos sritis tam, kad būtų užtikrinta, jog jos yra suderinamos su teisė į maistą. Dėkoju, kolega Gerans, turiu teisę klausti pirmas. Dėkoju abiems pasisakiusiesiems už jų labai įdomų pasisakymą. Norėčiau pasakyti FAO atstovui. Pirmą kartą girdžiu kažką sakant labai aiškiai, kad yra tiesioginis ryšys tarp pakankamos kainos, pakankamai aukštos kainos žemės ūkio produktus ir ūkininkų noro gaminti žemės ūkio produkciją. Tai yra taip aišku, taip banalu, kad vis dėlto tenka tas tiesas retkarčiais priminti visiems. Tačiau Be abejo, tai nereiškia, kad nereikia kelti klausimų dėl to, kokios politikos laikytis. Jeigu aukštos pakankamai kainos yra naudingos ūkininkams, galima sakyti, kad žemos kainos e, neskatina ūkininkų gaminti. Sahelį, Sahelio patirtis tai rodo. Jeigu toną javų pagamina ūkininkas ir jeigu jis brangiai galės parduoti tuos grūdus, tai paskui, jeigu jis pamatys, kad vieną dolerį per dieną tik tai uždirba ir jeigu pa, sužinos, kad ta kaina yra didesnė negu prieš kelis metus mokėta pusė dolerio per dieną, jis galbūt bus, turės motivacijos dirbti toliau. Taigi, jeigu darbas yra tas, kuris leidžia išgyventi, tai tuomet žmonės jaučia didesnę motivaciją dirbti. Pasaulis sukasi, kreipiasi e, atvertų sienų linkui, globalizacijos linkui, tai kyla tam tikrų problemų. Viena vertus, parenkama kainų politika, kuri labiausiai pažeidžiančiesiems leidžia užsidirbti pinigų, tačiau kita vertus, pasirenkama žemės ūkio politika su saugomomis rinkomis. Tad norėčiau, kad FAO atstovai pasakytų mums savo nuomonę į šį požiūrį. Prieš keletą metų esu girdėjęs iš tokio šaltinio, kuris yra neblogai informuotas apie žemės ūkio klausimus. Jis sakė, jeigu norime bado problemą pasaulyje išspręsti, reikia gelbėti visą žemės ūkį. Nes reikėtų mokėti tiek pat už grūdus, nesvarbu, kurie pagaminti, ar Sahelėje, ar Prancūzijoje, ar Kinijoje. Čia, aišku, gali nutikti taip, kad kai kuriems ūkininkams teks pergyventi labai sunkia fazė, o galbūt netgi atsisakyti savo veiklos. Rimti ačiū kolegai Kortės Lastra žodis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti FAO atstovai ir Concord organizacijos atstovai už jų pasisakymus. Komiteto posėdžio maisto saugos komiteto metu buvo kalbama apie galimybę plėtoti žemės ūkį, kuriant žemės ūkio kooperatyvus. Aš norėčiau, kad FAO atstovas apie tai labiau pasisakytų. Ar žemės ūkio kooperatyvai galėtų būti problemos sprendimas jūsų nuomonė. Ir norėčiau paminėti dar du konkrečius dalykus. Žemės dalymas pirmiausia. šiuo klausimu dar reiks daug ką nuveikti, nes kolega Giorins kalbėjo apie tai, kad dažnai žemės sutelkėjama vieno savininko rankose. Ekonomiškai tai gal ir naudinga, bet kaip užtikrinti e, žemės ūkio gamintojų diversifikavimą. Nes kartais e, tai gali pasirodyti rentabilu, bet ne visiems. Na, yra tam tikrų dalykų, kurie kelia sunkumą. Na ir trečias sunkumas, su kuriuo dažnai susidurėme savo vizitų metu, yra infrastruktūros sunkumai. Ūkininkai dažnai neturi tinkamos infrastruktūros, kad galėtų parduoti savo užaugintus produktus. Tai yra iš tikrųjų labai rimta daugelio ūkininkų problema. E, ką, kaip jie, kokiu priemonių įmamasi, kad ūkininkai galėtų parduoti savo produkciją. Na, regis yra akivaizdu, kad mūsų požiūris yra panašus į tai, apie ką jūs kalbėjote. Aš taip pat pastebėjau, kas buvo pažymėta jūsų grafike, kur buvo parodytos maisto kainos maisto kainos turi tendenciją aukti, tai matyti iš grafiko. Tai gali būti nebloga tendencija tiems, kurie perka, kurie gamina tiksliau maistą. Norėčiau paklausti štai ko. E, vykstant tam augimui, didėjant kainoms, aš manau, kad turime pripažinti, kad maistas dažnai yra per, per pigus. Daugelis gamintojų dėl to patiria tam tikrų rūpeščių. Tiesiog norėčiau paklausti jūsų štai ko. Ar galėtumėt pasakyti, kiek tas kainų kilimas patenkina augintojų poreikius, ūkininkų poreikius? nes dažnai ta e, kainos padidėjimas susižeria iki šiandienas prekiautojai, tarpininkai. Ir gamintojas ir vartotojas būna dvi pralaimėjusios pusės. Ką manot apie tai? Dėkoju. Merci beaucoup. Je... Pirmininkė, ačiū. Pirmiausia, žodis Leonar Mici iš Europos komisijos. Prašom. Thank you, Madam Chair. Um, Ačiū, ponė pirmininkė. Mes norėtume pasidžiaugti tai, kad buvo paskelbta šį ataskaitą ir mes dalyvavome jos paskelbimo ceremonijoje, kuri vyko Romoje gruodžio mėnesį ir mes džiaugiamės tuo, kad daug yra kalbama apie tai, jog būtina gerinti investicijų kokybę ir kiekį. Mes visiškai pristarėme tam, ką sakė ponas Stamulis. Europos komisija labai aktyviai dalyvauja diskusijose dėl uh, apsirūpinimo maistų politikos ir maisto saugos politikos. Mūsų parengtoje ataskaitoje didžiojo dvidešimtuko ataskaitoje, kuri buvo patvirtinta 2010 metais, yra numatyti veiksmai, kurių, kurių E, kurie buvo, e, dėl kurių buvo susitarta pirmininkaujant Prancūzijai ir kitoms šalims, ir tai yra veiksmai susiję pirmiausia su privačiomis ir, ir e, viešosiomis investicijomis ir tikiuosi, kad Rusija savo pirmininkavimo metu taip pat skirs pakankamai dėmesį šiam klausimui ir rizikos valdymo klausimui. Taip pat manome, kad iš tikrųjų prieiga prie ariamas žemės yra būtina tam, kad būtų užtikrintas apsirūpinimas maistu ir dėl to mes remiame atsakingo žemės e, miškų ir žvininkistės išteklių naudojimo gairiams, kuris buvo patvirtinus kitais metais, ir esame visiškai pasirengę e, palengvinti jų gyventinimą. Taip pat remiame procesą, apie kurį minį e, kalbėjo ponas Stamulis. Aš kalbu apie atsakingų investicijų žemės ūkio sektorių rėmimo procesą. Iš tikrųjų, mes turime suteikti pagalbą tiek tarpininkams, tiek toms šalims, kuriuose yra vykdomos šios investicijos. Ir turime daryti viską, kad šios investicijos paremtų žmogaus teisų, pagerintų žmogaus teisų padėtį bei ekologinį tvarumą. EFKO generalinis direktoratas ketina surinkti seminarą balandžio mėnesį, kurio metu bus kalbama apie tai, kaip yra e, vykdomos privačios investicijos e, į pietus nuo Saharos e, dykumos Ir mes taip pat manome, kad privatus ir viešasis sektoriai galėtų pasinaudoti savo pastangų sinergiją tam, kad patobulintų apsirūpinimo maistų grandinę. Bet taip pat pritarėme ataskaitoje išsakytoj išvadai, išvadai ir manom, kad taip tai reikia e, remti ūkininkų kooperatyvus ūkininkai iš tikrųjų turėtų dalyvauti vykstančiuose pokėčiuose ir manome, kad e, Afrikos žemės ūkio plėtros programa šiuo klausimu yra labai svarbi, nes ji turėtų paremti mokslinius tyrimus, infrastruktūros reformą. Akivaizdu, jog labai svarbu yra užtikrinti prieigą prie e, e, rinkos, prie tiek prie regioninės, tiek prie regioninės rinkos minėdami Maputo deklaracijos dešimtmetį, mes aiškiai pareiškime, kad mums reikia skirti daugiau dėmesio pridėtinės vertės sukūrimo e, grandiniai Afrikoje ir manome, kad kiti metai taip pat bus svarbus ir mes galėsime geriau įvertinti, kur egzistuoja didžiulės spragos, kur reikia daugiausia investicijų. Uh, ir norime taip, norėsime taip pat koordinuoti donorių, donorų veiksmus. Ir galiausiai be abejo. Pa, a, besivystančios šalis turėtų suvokti, jog būtina plėtoti savo žemės ūkio sektorių, būtina remti smulkius ūkininkus, ypač tose sektoriuose, kuriuose galima sukurti didžiausią vertę. Mes plėtojame regioninės e, ekonominės bendrijas e, Afrikoje, bendradarbiaudami su Afrikos e, sąjunga, bandydami išteiškinti, kur mūsų pagalba būtų reikalingiausia. Be to mes koordinuojame privataus ir viešojo sektorių partnerystės įvairiuose sektoriuose ir dirbame kartu su IFA ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis. Manome, kad jos gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Uh, Ir mes manome, kad tarptautinė bendruomenė tikrai gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį. Įvairios komisijos tarnybos ir toliau stebės, kaip vyksta dėrybos dėl bendros žemės ūkio politikos reformos, dėl mūsų prekybos politikos e, pokyčių ir mes 2013 e, metais apžvelgsime padarytą pažangą ir ją jums pristatysime. Dėkuoju, ponas Tamulis. Penkios minutės. Labai ačiū, pirmininkė. Dėkuoju už klausimus, suteikusius man galimybę dabar pakalbėti apie kurios dalykus, kuriems neliko laiko pristatant ataskaitą. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad kalbant apie e, kainų mažėjimą, taip vyko dėl to, kad padidėjo žemės ūkio naštumas. Ir problema tai, kad gamybos padidėjimas vyko taip pat ir kitur ir ūkininkai besivystančiose šalise susidūrė su žemesnėmis kainomis. Ir investicijos į žemės ūkį skurdesnėse, besivystančiose šalise galėjo padėti joms konkuruoti pasaulinėse rinkose. Antras dalykas, kurį norėjau pasakyti, yra susijęs su skirtumu tarp e, galtinių kainų ir ūkių kainų. Ir tą būtų galima apibūdinti trimis dalykais. Vienas yra atotrukis išsivysime, infrastruktūros trūkumas, organizuotų rinkų nebuvimas ir taip toliau. Antra, klausimas susijęs su tarpininku. Būtent rinkos struktūra nebūtinai yra konkurencinga. Taigi daugelis skirtumų egzistuojančių rinkoje dalyvaujančiųjų atžvilgių. Toliau subsidijos arba mokesčiai prisidedantis prie kainų, tik tai didina tą atotrukį. Taigi reikia nuveikti labai daug tam, kad kainos e, galutinės kainos priartėtų prie gamintojų kainų. Ir tam gali padėti investicijos. Na ir kitas dalykas, pamiršau jau kelintą čia vardijų, jeigu kalbame apie kainų padidėjimą, Tai toks laipsnis didėjimas vyksta jau nuo 2003 metų. Pasaulinės kainos tuomet pradėjo šiek tiek aukti. Kai kurie ūkininkai besivystančiose šalyse tuo pasinaudojo, bet paskui jie padidino žemės ūkio produktų gamybą e, per smarkiai. Ir kai kuriuose skurčiuose teritorijose pasaulyje buvo padidinta žemės kultivacija, tačiau galutinė produkcija neišaugo. Taigi vyksta palaipsnis kainų augimas, tačiau tuo pat metu įvyko ir kainų sprogimas. Čia kalbame apie kainų sviravimus egzistavusius rinkoje jau nuo 2007 metų. Tai niekam nepadeda. Matome pasaulinių kainų didžiulį išaugimą pažeidžiamoje aplinkoje, ūkininkai neturi priemonių susidoroti su tokia rizika, tai tikrai niekam net neša naudos. Antra, po paskutinio kainų padidėjimo e, JAV, pavyzdžiui, buvo prisitaikyta, kad būtų gaminami, auginami kukurūzai, tačiau to negalima padaryti tiesiog spragtelėjus pirštais besivysančiose valstybėse. Mes visi žinome, kad tokio pobūdžio kainų šuoliai yra žalingi vartotojams besivysančiame pasaulyje, ypač skurčiausiems vartotojams. Taigi būtina atsiliepti į ūkininkų poreikius, tačiau tuo pat metu būtina taip pat atsiliepti ir į skurdžiausių vartotojų poreikius. Ir tokios priemonės turėtų būti uh, sanglaudos strategijos dalis tam, kad užtikrintume maisto saugumą. Toliau būtina užtikrinti maisto gaminimą tam, kad e, labai smarkiai neišauktų kainos ir kad būtų galima naudingai dalyvauti žemės ūkio sektoriuje. Ir tai paaiškina, kokios svarbios yra šios investicijos. Vyksta taip pat ir pasėlių įvairinimas e, ir jį prieš pastatome vienos kultūros auginimui. Tam tikri ūkininkai įvairina pasėlių auginimą dėl rizikos, nes, pavyzdžiui, kai kuriuos pasėlius auginti yra naudinga, tačiau rizikinga, o yra kitų, kurie perina prie vienos kultūros auginimo, kadangi ten teikiamos tam tikros paskatos. Uh, Mano nuomonė, mes negalime dogmatiškai būti nusiteikę ne vienos žemės ūkio šakos atžvilgių. Būtina bus atsižvelgti į augančią paklausą pasaulyje. Sutinku, kad mums maistas kartais yra labai pigus, kartais per daug pigus. Štai kodėl 30 procentų maisto yra išvaistoma po to, kai jis patenka į platinimo grandinę, nes jis yra per pigus. Tai yra pamokos, kurias turime išmokyti. išmokti. Maistas mums yra per pigus, mes išleidžiame 5-6 procentus savo pajamų ir tai nepalygintina su žmonėmis, su kurie skiria 60-70 procentų savo uždarbio maistui. Ir ten maisto kainų išaugimas gali sukelti katastrofą. Visiškai sutinku su tuo, kad ir šioje ataskaitoje mes apie tai kalbame, jog užuot skyrusios lėšas politiškai motivuotoms subsidijų sistemoms, besivyšinčios valstybės turėtų daugiau kreipti dėmesio į infrastruktūros vystimą, rinkos plėtojimą ir taip toliau. Tai yra pamoka, kurią galime išmokti žiūrėdami į paramą žemės ūkiui besivystančiose šalyse, šios paramos istoriją bendradarbiavimai, kooperatyvai. Taip, bet reikėtų naujo pobūdžio kooperatyvų. Pone, prašyčiau kalbėti trumpai, nes paskui pasisakys kita kalbėtoja. Taip, platinimas yra labai svarbus, mes turime kooperat... turėti kooperatyvų judėjimų su ūkininkų asociacijas, kad jie veiktų koncentruočiau, turime turėti mažmeninės ir platinimo grandinės. Reikėtų naujų kooperatyvų, nes seniai yra tiesiog politinis klientelizmas. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Tikrai džiaugiuosi taip pat ir Maisto žemės ūkio komiteto sekretoriato darbu. Jie tikrai labai prisideda prie mūsų darbo. Ačiū. Thank you very much. Let oui, me... mais vous ne lui avez pas laissé beaucoup de temps parce que du coup. Ačiū. Taip, jūs tik nepareikot kolegijai labai daug laiko, kad ir kaip ją bevertintumėte. Prašau. Uh, Na, norėčiau pradėti nuo maisto saugos komiteto darbo. Tikrai džiaugiuosi vertinus tas pastabas, kurios čia buvo pasakytos. Raginčiau Europos Sąjungą nuosekliai laikyti savo pozicijų. Aš girdėjau apie G8, G20 strategiją. Pasaulio maisto saugumo komiteto darbo grožis yra tas, jog labai svarbu aptarinėti e, šios klausimus komitete. ES turi užtikrinti, kad tiek didžiajame 8, tiek didžiajame 20 e, reiškiama ES nuomonė būtų nuosekli būtina jos laikytis visose diskusijose, visose forumuose ir ne visuomet tai yra akivaizdu, kalbant apie maisto saugą pasaulyje. Kita mano pastaba dėl didelių maisto kainų. Norėčiau priminti mums visiems, kad aukštos maisto kainos automatiškai nereiškia didelių pajamų ūkininkams, nes kartais jos taip pat atspindi ir importą, importo kainas. Toliau pastaba susijusi su privačiomis viešomis partnerystėmis. Čia ir vėl norėčiau priminti, mažo masto maisto gamintojų poreikius. Toliau kalbant apie vienos kultūros auginimą, prieš priešinant tai daugelio kultūrų įvairoviai, Svarbiausias klausimas mums yra tvari gamyba, žemės ūkio ekologija, ekologiška gamyba. Reikia didinti gamybą, taip, tačiau tuo pat metu reikėtų turėti omenyje ir tai, kad šiuo metu yra išvaistoma apie 30 procentų gamybos, produkcijos. Taigi siekiant sumažinti tokį švaistimą, Mums nereikės labai smarkiai didinti produkciją. Tai yra šioks toks įspėjimas. Tiek būtų kol kas. Dėkoju. Merci beaucoup. Ačiū. Už tai, kad atvykote. Ačiū. Pone Stamulis, ačiū. Unema, ačiū, kad pasidalijote su mumis tą naudingą informaciją. Mums tikrai pravers mūsų darbę. Ačiū dalyvavusiems šiuose diskusijoje. O dabar Pereisime prie kito ir paskutinio darbo tvarkės klausimo. Mūsų kolega Michael Cashman atvyko ir mums pristatys savo pranešimo projektą dėl kotonų susitarimo antro dalinio keitimo. Mes turime pateikti savo nuomonę, sutikimą, tad nebegažinama suteiksiu žodį ponui Kašman. Prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai, kadangi apie šį klausimą kalbėjome jau anksčiau. Džiugiuosi, kad Klaus Rudišaušin dalyvauja šiame posėdėje, nes jis dalyvavo dėrybose ir jis puikiai žino apie mano nuomonę. Jis žino, kad aš labai aukštai vertinau padarytas pastangas, bet kartu jis žino ir tai, ir apie tai, kad mus neramina tai, kai, e, kaip yra sformuluotas ketvirtasis straipsnis. Aš nenoriu nieko kritikuoti, tiesiog noriu čia e, aptarti su jumis e, savo strategiją, kurios laikiausi rengdamas šį pranešimą. Labai svarbu yra išlikti nuosekliems. Parlamento pozicija yra labai nuosekli. Ir komisija Iš esmės, tiek jos darybininkų komisija, ko, ko, darybininkų komanda, tiek visa komisija turėtų elgtis nuosekliai. Ypač, kai kalbame apie 8 straipsnių peržiūrą ir darinį keitimą. Ir ypač apie tai, kai kalbame apie nediskriminavimą dėl seksualinės orientacijos. Mm. kai karalius uh, lyras iš, išgirsta iš savo uh, dukters lėjos, kad uh, ji jo nemyli, jis pasako, uh, iš nieko nieko nesukursi. Todėl turime nepamiršti, jog negalima sukurti ko nors tuomet, kai yra nepaisoma pagrindinių žmogaus teisių teisė į maistą. Ką tik kalbėjome apie apsirūpinimą maistu. Dažnai šios teisės nėra, pa, nėra paisoma tam, kad būtų pasiektas susitarimas, kuris gali būti ekonomiškai daugam naudingas, tačiau vis dėlto galime tik apgalėstauti, kad ne, ne, nepaisoma pagrindinių teisų. Mes žinome, kad pirmasis e, kotonų sustarimimo e, keitimas vyko 2005 metais ir antras keitimas vyko 2009 metų lapkričio 28-29 e, dienomis. Ir aš galiu tik tai pasidžiaugti tuo, kad AKR ir ES partnerystė yra plėtojama puikiai Ir sutartis, sustarimas yra nulatos peržiūrimas tam, kad būtų atsižvelgta į mūsų santykių su vakar šalimis dinamiką. Ir mes esame įsitikinę, kad šie susitarimai yra e, mums reikalingi. Politinė ir institucinė situacija nulatos keičiasi, todėl tai turime atsižvelgti peržiūros metu. Ekonominis bendradarbiavimas, regioninis bendradarbiavimas, tai ypač jis yra labai svarbus ekonominės partnerystės susitarimų kontekste mikroprogramavimas ir tai, e, programų valdymas taip pat yra labai svarbu. Komisija parengė e, šio sustarimo e, keitimą, taryba jam pritarė, visos valstybės narės jau turėtų ratifikuoti šį dokumentą, nors man atrodo, kad gal dar ne visos tai padarė ir dabar ši, pagaliau šis keitimas patenka Europos parlamentą, kuris turėtų pritarti šiam dokumentui. Ir aš manau, kad pirmiausia, valstybės narės turėtų ratifikuoti šį dokumentą. Ir tik po to parlamentas turėtų suteikti savo pritarimą. Tačiau mes ir komisijos narys ponas Pybalks mano, jog jei ir Europos parlamentas pritar šiam sustarimui, tai bus labai svarbus signalas tiek visoms 27 valstybėms narėms, tiek visoms AKR šalims. Džiaugiamės, e, kad e, šim naujoje versijoje yra numatyti, numatytos labai aiškios formuluotės dėl tūkstantmečio vystimosi tikslų, dėl, dėl žvininkystės, dėl Afrikos sąjungos ir regioninio, regioninio bendradarbiavimo svarbos, dėl pilietinės visuomenės. Aš esu ir su išsakęs savo nuogastavimus ir ponia Žolyt apie tai kalbėjo savo pranešime, kuris buvo paimtas 2009 m. gruodžio mėnesį. Deja, galime tik apgalistauti, mano nuogastavimus nebuvo atsižvelgta rengiant galutinį tekstą, aš kalbu apie savo nuogastavimus dėl migrantų dėl kovos su organizuotu nusikalstumu, kuris, e, kurie yra būtina, jei mes norime, kad vystimasis vyktų sėkmingai. Kaip aš jau minėjau, parlamentas e, keliose rezoliucijose yra išsakęs savo poziciją dėl šio susitarimo ir mes manome, kad būtina yra e, reikalauti, jog būtų paisoma 8 straipsnio 4 dalies, kad būtų pakeista 8 e, straipsnio 4 dalis Ir kol kas šiame sustarime yra minėtas tik tai e, Junktinių tautų e, žmogaus teisų konvencijos antrasis straipsnis. Homoseksualumas vis dar yra e, nusikaltimas 38 kar šalyse ir mes stebime LGBT tai į asmenys dažnai yra persikiojami kar šalyse. Ir todėl mes turime nusiųsti labai aišku signalą šiuo atžvilgiu ir turime aiškiai pasakyti, kad diskriminacija bet kokiu pagrindu, skaitant ir dėl seksualinės orientacijos, yra visiškai nepriimtina. Visiškai yra nepriimtina tai, kad mes tyliai pritarėme kai kuriems teisės aktams, kurie uh, galiojo kai kuriuose pasaulio šalise. Nepaisant, kad šie teisės aktai persigiojo arba homoseksualius asmenys arba pažiūrėjų teisės. Aš esu surengęs nemažai įdomių susitikimų, tai tiek su tautų atstovais, tiek su komisaru Pybelks. Ir uh, Ir esu pakvietęs į šios susitikimus LGBT e, organizacijos stovus, tačiau buvo, šie susitikimai buvo atšaukti paskutinę minutę. Ir AKR šalių ambasadoriai yra padarė viską tam, kad 8 e, straipsnio ketvirtojo dalyje nebūtų minėtos e, homoseksualų teisės. Taigi komisija turi geriausius ketinimus, mes e, taip pat esame pasirengę ginti žmonių interesus, tačiau niekas nepaiso žmonių atstovų nuomonės. Turime pakeisti šią situaciją, todėl aš tikiuosi, nors vilties turiu labai nedaug, kad visos frakcijos komitete ir parlamente padarys viską, kad būtų nusiustas aiškas, aiškus signalas, kad tuomet, kai kyla grėsmė žmog, pagrindiniams teisėms, negalima nulaidžiauti. 27 valstybių narių piliečių sąjunga 500 milijonų žmonių sąjunga gimusi po antrojo pasaulinio pasaulio karo, kurio metu buvo žudomi žmonės vien dėl to, kad jie buvo kitokie nei dauguma, taikytųsi su tuo, kad yra nepaisoma pagrindinių teisų. Todėl aš manau, kad mes turėtume pritarti šiam sustarimui, tačiau turime labai aiškiai išsakyti tai, kad mums yra nepriimtina tai, kad kai kuriuose e, sustarimo uh, punktuose nėra atsižvelgta į Europos parlamento nuomonę ir noriu paraginti visas e, e, e, susitarimo šalis peržiūrėti tas susitarimo nuostatos, kurios netinka Europos parlamentui. Ir raginu taip pat įtraukti į susitarimą įsipareigojimą nediskriminuoti asmenys dėl jų seksualinės orientacijos. Dėkuoju, panė Pirinkė, aš atsakysiu į visus klausimus ir toliau Šekspyro nebecituosiu. <laughs> Merci beaucoup, monsieur Kašman. Ačiū, panė Kašmanai. Galėčiau pasakyti, kad aš jau dabar remiu jūsų aštuntąjį straipsnį ir ketvirtąją dalį, nes po to, ką jūs pasakėte, nieko kitur nebelieka, kaip jūs paremti. Dabar norėčiau steikti žodį komisijos atstovams. Prašau. No. Nėra norinčių kalbėti iš Europos komisijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, kad suteikėte man galimybę trumpai atsakyti ponui Kašmanui. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad jokių citatų Šekspyro nepateiksiu, tačiau džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad aš dėrėjausi dėl šių visų pasikeitimų, patirtis buvo labai įdomi ir Norėčiau labai padėkoti Jums už tuos pozityvius dalykus, kuriuos pabrėžėte, nes ši peržiūra prasidėjo kaip grinai techninis klausimas, kaip techninė e, adaptacija ir galiausiai ta peržiūra tapo pakankamai esminė. Ir manyčiau, kad buvo teisingai paminėti tie dalykai, kur mes pasiekėme reikšmingos pažangos. Daugeliu atveju man tai rodo, kad Ši partnerystė yra pakankamai tvirta ir gyvybinga. Ji gali vystytis ir plėtotis toliau. To nereikėtų pamiršti ateityje. Mums be abejo nepavyko pasiekti visko. Pasižymėjau tuos dalykus, kuriuos jūs paminėjote. Mums nepavyko pasiekti maksimumo, pavyzdžiui, dėl fiskalinio skaidrumo, dėl uh, vidaus resursų mobilizavimo. Tai yra tie dalykai, dėl kurių dar nesusitarėme. Tačiau mes irgi keliame aukštus reikalavimus savo AKR partneriams. Vienas iš didžiausių pasisekusių dalykų yra tas, kad mums pavyko perrašyti prekybos skyrių. Nes be abejo, kai, kai kur dar uh, pažanga yra ribuota, tačiau mūsų, po, mūsų prievalė taip pat yra žvelgti ir į realybę, žiūrėti, ką galima pasiekti. Šiaip ar taip, šį peržiūrą esminis kotonų sustarimo pagerinimas. Buvo numatytos kai kurios išlygos, apie jas kalbėjo ataskaitos autorius. Na, kaip jau sakiau, ne viską pasiekėme taip, kaip norėjom. Ir mes Pasiliekam tuos visus klausimus savo sąraše ir kitos peržiūros metu juos bus galima iškelti. Jūs minėjote aštuntąjį straipsnį, tad pirmiausia, norėčiau pasakyti štai ką. Aš negalėčiau sutikti, kad politinis dialogas neveikia. Mes keliame tuos jūsų paminėtus klausimus nuolatos. Būtent politinio dialogo kontekste ir mums pavyksta vyriausybės įtraukti diskusijas. Norėčiau paminėti pavyzdį. Štai visai neseniai puikus politinis dialogas įvyko į Ugandoje su prezidentu būtent šią temą. Tai nėra tas klausimas, kuriam neskiriama dėmesio, į kurį AKR partneriai nekreipia dėmesio. Be abejo, kai reikia priimti bendrą poziciją, tai tuomet iškyla sunkumo. Ir susidūrėma su tam tikra rezistencija, sunku jos priversti visus priimti sprendimą bendrai, bet kai kalbam atskirai su kiekviena šalimi, tai tuomet sulaukėme patikinimų dėl to, kad pasikeis teisės aktai, kad bus sprendžiamos jūsų milėtos, minėtos problemos. Taigi, negalėtume sakyti, kad dialogas nevyksta, kad dėl principų nenorėčiau čia leistis į detalės, Mes esame apie tai jau diskutavę ir nemažai. Jūs žinote, kad Europos komisija labai aiškiai yra pasakius, kad tai 48 e, straipsnis ir jo ketvirtoji dalis. Tai apima taip pat ir diskriminaciją seksualinių pagrindų. Taigi mes supratome e, teisingai jūsų pageidavimą ir tai yra atspindėta būtent 8 straipsnėje dėrybos dėl šito straipsnio beveik sužlugo. Jos buvo, šis klausimas buvo lemiamas taškas dėrybose. Ir dabar e, belieka išspręsti klausimą, ar deramės toliau, ar stabdom dėrybas. Mes galime patikinti, kad dabartinė formuluotė apima jūsų iškeltą klausimą ir šis klausimas bus ir toliau keliamas dialogo politinio kontekste. Mes turėtume užbaigti darybas būtent šiuo pagrindu. Jeigu šalis e, pritars šiai pozicijai be abejo, teks šį klausimą vėl kelti. Plenarin... Balsavimo metu plenarinėje sesijoje komisija turės pateikti savo iniciatyvą ir komisija lauks paramos jos iniciatyvai. Tie galima būtų kol kas pasakyti. Tačiau Manau, kad tai yra labai svarbus klausimas, į kurį svarbu kreipti reikiamą dėmesį. Jeigu mes kalbėsime 3, 4 ar 6 metus apie tai, kas atsitiks po 2020 metų, jeigu kalbėsime apie 50 ar 70 metus, iki tol mūsų aptarinėjama sutartis baigs galioti ir vėl reikės ją atnaujinti iš naujo. Aš taip pat manau, jog jūs su AKR ambasadoriais taip aktyviai diskutavote. Ir mes taip pat pasinaudosime laiku iki kitos peržiūros, kad parengtume dirbą tolesnėms daryboms. Mes, mums sako AKR šalis, kad mes kol kas neturime bendros pozicijos ir dėl to dar turėsime dėrėtis, nes mūsų valstybės partneris niekad nepritars tokiems siūlymams, kaip jūs juos minite. Taigi pasimokykime iš to, kas įvyko ir ruoškime dirbą būsimai diskusijai šiuo klausimu. Ir tuomet galėsime tikėtis, kad prieš mus nebus sudarytas bendras frontas. Išgirsime įvairių pozicijų, net AKR e, šalių tarpio, tai gali pastėti pasiekti pažangos. Aš Norėčiau užbaigti pasisakymą, sakydama štai ką. Dėkui pranešėjai už tai, kad jis ragina vis tik pritarti susitarimui. Vadinasi, galima bus dirbti toliau. Nes būtent tai atvers kelią tolesniam darbui. Ačiū už tai, kad rekomendavote e, pritarti šiam, šiai susitarimo peržiūrai. Kviečiu visus balsuoti už šį susitarimą. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Dabar žodis kolegai Giorins. Dėkui, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti Maiklui už ataskaitos parengimą. Be abejo, lieka dar pasiekti tam tikros pažangos. Per ankstesnę peržiūrą nebuvom tikri, ar galėsime teikti e, rekomendaciją ratifikuoti sustarimą. O dabar, manyčiau, po e, Maiklo pranešimo jokio neiškumo nebeliko. Aišku, tas ramstis 8.4, 8 straipsnio 4 dalis tebėra šiek tiek probleminė. Bet jūs sakot, kad tas straipsnis apima taip pat ir diskriminaciją dėl seksualinės orientacijos asmens. Ir aš taip manau. Reikia pasakyti, kad Su AKR valstybėmis nereikia dėrėtis dėl mūsų fundamentaliųjų vertybių. O šiuo atveju tas toks nevisiškas aiškumas yra geriausias dalykas ieškant išeities iš tokios susidariusios keblokos padėties. Na, o ateityje, jeigu ne dabar, bus galima vėl šį klausimą iškelti ir tą vis, neaiškumą panaikinti visiškai. Jeigu pažangos nebus pasiekta ateitie, tai tuomet teks vėl ir vėl grįžti prie šios pozicijos. Prisimenu tą posėdį, kuriame su ambasadoriais dalyvavau aš ir Maiklas. Vyko susirinkimas su AKR šalių ambasadoriais. Ambasadoriai, ypač Ugandos ambasadorius, sakė, kad diskriminacija e, kad homoseksualumo diskriminacija yra paveldėję iš ankstesnių e, imperinių jėgų, kurios buvo okupavusios jų šalis. Taigi reikia šį dialogą vystyti, uh, sakykime, švelniai, nes, na, suprantu, kokį refleksą tai kelia mūsųse, tačiau reikia laikytis tam tikro nuoseklumo. Ačiū Maiklui, kuris taip e, e, aiškiai iškėlė šį klausimą. Mes jį remiame. Būtina nenusileisti dėl mūsų pagrindinės pozicijos ir kita vertus turime likti pakankamai pragmatiški, kad galėtume siekti pažangos ir kad galėtume rekomenduoti Europos parlamentui ratifikuoti šį susitarimą. Manau, kad AKR šalis yra susidūrusios su sunkumais tam tikrais. Apie tai kalbėjo ir Maiklas. Tai padės, ko gero, suartinti mūsų nuomonės. Manau, kad mūsų pozicijos yra tokios, kokios jos yra. Dabar turime išsiaiškinti dėl interpretacijos. O nors dabar aiškumo trūksta toj formuluotėj, tai taip leidžia mums dirbti toliau, diskutuoti toliau. Ir paskutinis dalykas. Manau, kad būtų 2020 metų nebe pratesinėsime to susitarimo, nes ko gero reikės reikšmingai pakeisti kai kuriuos dalykus. Keisis ir politiniai dalykai tose šalyse. Ir tų politinių pasikeitimų dėka bus galima įtvirtinti daugelį tų dalykų, apie kuriuos mes dabar kalbame susitarimuose. Nes ta partnerystė yra privilegijuota, tai yra puikus mums dalykas. Ir Šiaip tai yra struktūra, kurios dėka galima formuoti mūsų santykius, nes jeigu jos neliktų, liktų tik tuščia kreuklė ir būtų sunku, ką nors su jie nuveikti. Ačiū Maiklui už pranešimą ir už ten patiktas rekomendacijas. Vienikė dėkoju. Kolega Klaus Rudišauser nori, atrodo, dar kalbėti. Ne. Ne. Pone Kašman, prašau. Uh, oui, merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju taip pat už jūsų indėlį, už jūsų paramą. Jūs iš tikrųjų labai nuosekliai laikėtės požiūrio, taip pat kaip ir kiti komiteto nariai. Norėčiau pasakyti Klausui, mano nuomonė šiek tiek kitokia. Ir tikiuosi nesupyktumsite, jeigu aš tai pasakysiu, būdamas pats gėjus, kad būčiau galėjęs gimti Ugandoje, Kamerūne, uh, Nigerijoje ar vienoje iš kitų šalių, kur diskriminacija ne tai, kad nesibaigia, bet net ir auga. Aš susitikau su prezidentu Musovinė. Kas gyvyko? Grėsmė vis dar išlieka žmonių gyvybėms. Nigerijoje padėtis negerėja, bet blogėja. Kamerūne taip pat blogėja. Metams po to, kai didysis LGBT aktyvistas Davidas buvo nužudytas e, Ugandoje, argi jo nužudimas e, privertė patraukti atsakomybę žudikus? Ne. Pasižiūrėkite į dokumentinį filmą pavadintą Kučių. Jis remiasi LGBT aktyvisto gyvenimu Ugandoje. Ir tik Afrikoje, kur vyksta toks didžiulis kentėjimas, uh, ta gali lydėti toks didžiulis, tokia didžiulė pašaipa ir juokas. Ir pastorius jo laidotuvių metu pasakė, aš niekada nepažinau Deivido, o dabar žinau, jisai degs kalėjime. Pasižiūrėkime jo šeimą ir draugus. Jie mėgino atgauti karstą to žmogaus, kad jis būtų palaidotas oriai. Ir net ir vienas gyvenimas, kuris tapo auka, šitokia auka, to yra per daug. Negalime įkainuoti tokios gyvybės. Dabar kalbant apie 8,8 straipsnio ketvirtą dalį, jis toks neveiksmingas dėl daugelio priežasčių. Viena yra abipusio susirūpinimo išraiška. Visos AKR valstybės sako, na, galbūt šių žmonių diskriminacija jums kelia susirūpinimą, bet mums ne. Štai kodėl nėra tokio abipusiškumo principo ir nėra pagrindo, kurio remiantis būtų galima dėrėtis. Jūs sakote, jog partnerystė yra stipri. Tikiuosi, esate teisus. Iš tikrųjų, labai mažai žinau apie tai, bet bent jau vyksta kažkokia evoliucija mūsų kaip e, žmogiškų būtybių egzistencija visgi yra beprasmė, jeigu taip nėra. Žmonės e, dėl savo spalvos, rasės kenčia dėl to, jog jie, pavyzdžiui, yra lesbietės, gėjai, transeksualai, biseksualai. Visas šis susitarimas baigs galioti Ir koksgi būtų geresnis būdas e, gyventi, negu kad siekti teisingumo tokiems žmonėms, kurie šiuo metu to neturi. Štai kodėl aš pašvenčiau savo gyvenimą tam ir štai kodėl tikiuosi, jog sulauksiu paramos iš savo komiteto e, šioms rekomendacijoms ir tam susirūpinimui, kurį išreiškiau juose. Labai ačiū ir atsiprašau dėl to, kad kalbėjau šiek tiek ilgiau, negu kad turėjau tai padaryti. Ačiū. Ačiū ponui Kašman. Norėčiau priminti, kad pakeitimų teikimo terminas nuomonės projektų yra vasario 21 diena 12 valanda. Balsuosime kovo 19 dieną. Gerbiami kolegos, dabar mūsų posėdis stabdomas, grįšime 10 e, valandą posėdžiauti ir vyks 9 valandą uždaras koordinatorių posėdis o paskui posėdžiausime svarsydami vystomojo bendradarbiavimo finansinės priemonės nustatymą.